Taigi, posėdis prasideda. Labadiena. Noriu paraginti visus e, stovinčius pakampėse ir besikalbančius atsisėsti, nes mes šiek tiek vėluojame. O mūsų šiandienos posėdis yra tikrai svarbus ir darbo tvarkė įtempta. Aš e, tikiuosi, kad mes turėsime laiko e, išklausyti mūsų ekspertų ir paskui su jais padiskutuoti. Norėčiau visų pirma pasveikinti 25 nacionalinių valstybių parlamento atstovus, kurie atstovauja 13 valstybių. Aš noriu atsiprašyti dėl mano valstybės. Turėjo būti 3 atstovai iš Senato ir iš Asamblėjos, tačiau dėl to, kad e, Prancūzijoje balsuojama dėl svarbaus įstatymo, parlamente jie negalėjo atvykti. Bet aš jums perduosiu mūsų diskusijų išvadas. Norėčiau Jums priminti, kad, kad pranešimas dėl e, ekonominės erdvės patvirtintas rugsėjo pradžioje numato geresnį geresnio bendravimo, komunikavimo užtikrinimą. Ir būtent todėl noriu pasidžiaugti Šveicarijos atstovės, atstovės ponios Missinger e, buvimu čia ir taip pat Norvegijos atstovo dalyvavimu pono Vikolhomo. Dar kartą noriu taip pat pasveikinti Europos parlamento narius, vidaus rinkos komiteto narius. Ir žinau, kad kai kurie kolegos dar yra pakeliu į posėdį, nes kaip tik baiginėje pietauti. Taigi, noriu pabrėžti, kad mūsų susitikimas yra nepaprastai svarbus atsižvelgti tai, kad Europos parlamento vaidmuo po Lisabono sutarties išaugo, sustiprėjo. Ir aš noriu dar kartą pasidžiaugti nacionalinių parlamento atstovų dalyvavimu šiandienos susitikime, nes jie taip pat vaidina svarbu vaidmenį, kurį jiems numato Lisabono sutartis. Ir manau, kad taip mes užtikrinsime geresnį darbą ir bendradarbiavimą su visomis ES valstybėmis. Geriau bendrausime ir užtikrinsime tikrąją repres, reprezentatyvę demokratiją visų piliečių labui. Vidaus e, rinkos komitetas jau yra surengęs e, tarp parlamentinių susitikimų, tai yra susitikimų tarp EP atstovų ir nacionalinių parlamento atstovų. Ir čia noriu pasveikinti pranešė, pranešimo autorių dėl mažų ir vidutinių įmonių ir vidaus rinkos. Ir dėl to pranešimo mes balsavome praeisę savaitę. Taigi visų bendrų, visų institucijų Europos komisijos, parlamento tarybos darbo, bendro darbo dėka mes patvirtinime tikrai gerą tekstą. Taip pat mes šiuo metu svarstame dar vieną svarbę direktyvą E, vartotojų teisų direktyvą. Mūsų čia dar laukia nemažai darbų su šia direktyva. Ir e, taip pat dar reikia užtikrinti gerą paslaugų direktyvos perkelimą į valstybių vidaus teisę, nes tai kelia tam tikrų problemų. Taigi visais šiais klausimais vyksta labai įdomios ir vaisingos diskusijos. Tikiuosi, kad šiandienos diskusijos bus tokios pat. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad e, pusę kad 17.30 šiandien į mūsų susitikimą ateis e, komisijos narys Mišelis Barnyje, atsakingas už vidaus e, rinką ir paslaugas. Rytoj jis pristatys vieningos rinkos aktą. Oficialiai bus oficialus pristatymas. Ir komisaras negalės dalyvauti visame mūsų posėdėje, bet at savo teigimu jis parodo, kad jam labai svarbios temos, kurias mes varstysime šiandien. Aš be abejo noriu pasveikinti ir ekspertus, kurie sutiko atvyko, atvykti į mūsų susitikimą ir pasidalinti savo profesinę patirtimi. Mm, taip, taigi kalbame apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Noriu, taigi noriu pasveikinti daktarą Ingvili Fuchs, nežinau ar teisingai ištariau jūsų pavardę. Taip pat noriu pasveikinti poną Patrick Fortui. Jis atstovauja Prancūzijos farmacininkų asociaciją, taip pat profesorių Tony, Tony Hazel Ir e, tai jis atstovauja e, Junktinės uh, karalystės akušerių ir seselių uh, organizaciją. Taip pat noriu pasveikinti ponę Pedersen iš Danijos, atstovaujant, ku, kuri prisidėjo rengiant komisijos užsakytą studiją dėl kvalifikacijų pripažinimo, uh, kalbant apie keturias mobiles profesijas. Ir Europos parlamento nariai yra pasiruošę išklausyti visų nacionalinių parlamento atstovų nuomonės. Išklausyti taip pat norime išgirsti, su kokiais iššūkiais, su kokiamis problemomis susidurėme. Susidurėte profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje. Mes išgyvename finansinę ir socialinę krizę. Ir žmonės geriau nei mes tikriausiai žinome, kad profesinių įgūdžių pripažinimas yra susijęs su tam tikru judumu, jud, judumo galimybę Europos erdvėje. Ir, kaip žinote, peržiūrima profesinių kvalifikacijų direktyva, ta pirmoji peržiūra įvyko ir komisijos narys Barnyje jums pristatys, kad e, bus atlikti tam tikri vertinimai, 2011 eigoje ir bus parengta žalioji knyga ir bus parengti geresni teisės aktai profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje. 2005 metų direktyva šiuo klausimu gana neseniai priimta, jos perkeliant ją į vidau, šalių vidaus teisę iškilo įvairiausių problemų, nes Pavyzdžiui, viena iš, e, vienas iš pasiūlymų, kuris buvo labai pažangus 2005-aisiais, tai bendra vieninga e, tų kvalifikacijų pripažinimo platforma, tačiau niekada nebuvo sukurta. Taigi ši direktyva mus verčia kuo greičiau atlikti visą reikalingą darbą ir užtikrinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą, dirbti draugės su nacionalinėmis institucijomis, kurios susidūrė su problemomis šioje srityje ir bandyti nueiti kiek įmanoma toliau ir kiek įmanoma sparčiau dirbti, nes e, mus spaudžia e, šio klausimo skubumas. Savo plankuose jūs rasite informacijos apie tai. Ir noriu taip pat Jūs informuoti, kad vidaus rinkos komitetas, jo nariai, dalyvaujantys šiandienos susitikime, dalyvauja, e, dalyvavo rengiant tos direktyvos peržiūros dokumentą. Mes įkūrėme darbo grupę ir Europos parlamente ir noriu padėkoti kolegoms Europos parlamente, kurie dirbo toje darbo grupėje, nes mes, mūsų darbas buvo, vyko, buvo tikrai labai sklandus. Taigi mes sutarėme, kad sistemą, apie kurią šiandien kalbame, reikia uh, optimizuoti. Ir daugiau nebetęsiu, norėsiu tik priminti uh, nacionalinių parlamento atstovams, kad parlamente galioja labai griežtos darbo tvarkos taisyklės ir žodis po, e, galimybė pasisakyti po ekspertų pasisakymų bus suteikta. Pasisakys e, vienas nacionalinio parlamento atstovas, vienas Europos parlamento atstovas ir norime užtikrinti, kad visi turėtų galimybę pasisakyti, todėl laikysimės Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių. Tai yra tris minutės galima pasisakyti. Ir dėkoju iš anksto už tai, kad laikysitės tokių uh, darbo tvarkos taisyklių. Taigi pradėsime mūsų darbą. Ir žodį norėčiau suteikti poniai Pedersen, kuri pristatys e, komiteto darbo kvalifikacijų pripažinimo srityje rezultatus ir konkrečiai aptars keturias profesijas - architektų, e, seselių, e, inžinierių ir gidų, turistinių gidų. Tai tikrai e, labai patyrusi specialistė, dirbanti komisijoje, su ja aš turėjau garbės dirbti. Aš tikrai e, noriu padėkoti komisijos atstovui čia esančiam, nes aš žinau, kad čia esantis atstovas puikiai išmano šią sritį ir mes telefonu apsikeitėme uh, E, informaciją ir iškart supratau, kad turiu reikalą su tikrai šias rytį išmanančiu žmogumi. Ačiū Jums. Ir nebejoju, kad mes sėkmingai dirbsime ateityje. Žinau, kad jūs esate, skirite visas dė, savo jėgas šiam klausimui, kuris yra labai svarbus Europos piliečiam. Taigi žodį suteikiu poniai Pedersen. Okay. Thank you for the word, Mr. Chairman. Uh, Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau Jums pristatyti pagrindinius šios uh, studijos, kurią atlikome IMKO komiteto pavėdimų rezultatus. Visų pirma, paaiškinsiu, koks buvo šių tyrimų tikslas ir tada pateiksiu išvadas. Praėjusiais metais uh, pateikiau šešias rekomendacijas po mūsų tyrimų. Mūsų tyrimų Tikslas buvo išanalizuoti, kokie pagrindiniai iššūkiai kyla pripažįstant kvalifikacijas. Mes tyrinėjome medicinos seserų, architektų, civilinių inžinierių ir turistų gidų situaciją. Mes atlikome tyrimus Junktinė karalystė, Ispanijai, Danijai, Lenkijai, Slovenijai, Prancūzijai, Vokietijai ir Italijoje. Mes bendradarbiavome su kompetitingomis institucijomis valstybėse narėse ir kontaktų centrais, taip pat ir kai kuriamis organizacijomis. Kadangi šių tyrimų tikslas buvo ribotas, tai mes dėl to ypatingą dėmesį skiriame iššūkiams, kurie yra susiję su rašytinėmis deklaracijomis, su perinamuoju pristaikymo laikotarpiu, taip pat kalbos reikalavimais, taip pat bendradarbiavimu tarp nacionalinių kontaktų centrų ir kompetitingų institucijų, priežiūros sistemos ir informacijos mainai apie profesinę atskirtį. Taip pat mes keitėmės informaciją apie profesinės kvalifikacijas, kalbėjome apie profesinės kortelės naudą ir taip pat kalbėjome, tyrinėjome Europos kvalifikacijų pagrindų dokumentą. Kokios būtų pagrindinės šios studijos išvados? Mes padarėme išvadą, kad profesionalai susiduria su tam tikromis kliūtimis dėl skirtingo jų profesijos suvokimo. Kompetitinkoms institucijoms kyla problemų e, randant ir ieškant kitas kompetitingas institucijas kitose valstybėse narėse. Kompetitingos institucijos patvirtina IMI ir norėtų, kad būtų išplėstos jų funkcijos. Taip pat keičiamasi informacija apie tai, ar profesionalai yra pasirengę dirbti praktikoje. Visą šį procesą, pripažinimo procesą galėtų paspartinti profesinės kortelės. Tačiau kol kas dar kyla daug problemų dėl tokių kortelių gyventinimo praktikoje. Rašytinės deklaracijos naudojamos beveik visose valstybėse narėse. Labai lietai yra įgyvendinamas penktas priedas ir dėl to visas pripažinimo procesas yra labai gremėzdiškas. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti išlyginamosioms priemonėms. Kyla problemų tada, kai e, galimybė turėti tam tikra profesija yra ribojama ir pagrindinėje kilmės valstybėje narėje. O norint rinkti informaciją apie kvalifikacijas, tai tenka sugaišti labai daug laiko. Mes pateikėme kelias rekomendacijas, kaip būtų galima e, sumažinti, kaip būtų galima padėti kyla, įveikti kylančius iššūkius. Pirmoji rekomendacija būtų tokia. Reikėtų, kad IMI būtų privalomas ir reikėtų išplėsti IMI funkcijas. Jeigu IMI būtų privalomas, tai tuomet sparčiau vyktų pripažinimo procedūros. Taip pat ir konkrečios taisyklės dėl konkrečių laiko terminų taip pat paspartintų procesą. Kokios galėtų būti papildomos funkcijos? Tai galėtų būti perspėjimo funkcija dėl informacijos mainų. Taip pat tai galėtų būti uh, ir tam tikras e, dialogas, dialogo interfejsas, e, norint greičiau rasti atsakymus į klausimus. Toliau antroji rekomendacija. Reikėtų atnaujinti direktyvos penktąjį priedą. Tai reikštų, kad valstybės narės turėtų būti raginamos dažnai peržiūrėti šį priedą, jį atnaujinti. Visos valstybės narės turėtų uh, lygiai taip pat atnaujinti priedą ir reikalauti tokios pat informacijos. Viskas turėtų būti vykdoma tuo pačiu laiku. Tai reikštų, kad e, viskas supaprastėtų. Taip pat valstybės narės ir valstybių. Valstybės narės ir komisija turėtų įsitraukti konstruktyvų dialogą. Toliau nacionaliniai koordinatoriai jų veikla taip pat turėtų būti skatinama kompetitingos institucijos lygmenių. Trečioji rekomendacija. Reikėtų užtikrinti abipusį pripažinimą net ir tokiais atvejais, kai e, kilmės šalyje nėra reglamentuota galimybė vykdyti tokią profesiją. Reikėtų stiprinti nacionalinių kontaktų centrų vaidmenį valstybėse narėse. Taip pat valstybės narės turėtų gauti informacijos apie tai, kokiu dokumentu pakanka norint įrodyti profesinės kvalifikacijas. Taip pat reikėtų pabrėžti štai ką. Vis dėlto nereikėtų daryti spaudimo ir kitoms valstybėms narėms pradėti reglamentuoti tą profesiją. Ketvirtoji rekomendacija. Reikėtų keistis geriausią turimą praktiką dėl išlyginamųjų priemonių. Reikėtų keistis tokią informaciją apie e, geriausią turimą praktiką ES lygmenių. Taip pat reikėtų parengti išlyginamasias priemonės ir jų rengimą reikėtų koordinuoti. Taip pat reikėtų pasinaudoti tokią platformą kaip koordinatorių grupė arba nacionaliniai kontaktų centrai. Reikėtų bendradarbiauti ir su kompetitingomis institucijomis, nes jos jau turi patirties visą šį procesą galėtų paraginti, paskatinti ir kompetentingų institucijų tinklai. Dabar perėsiu prie penktosios rekomendacijos. Reikėtų padėti veikti valstybėms narėms problemas susijusias su dokumentais įrodančiais, kad asmo turi dviejų metų darbo patirtį valstybės narės turėtų gauti informacijos, kaip naudoti 7 straipsnio antrąją dalimi. Tai vis dėlto yra savanoriška nuostata, reikėtų taikyti paprastą administracinę notifikavimo procedūrą, nereikėtų sukurti sudėtingos leidimų sistemos. Taip pat valstybės narės turėtų gauti pagalbos, e, rengdamos e, bendrus susitarimus europinių lygmenių, arba tai galėtų būti ir dvišaliai susitarimai. Na ir dabar paskutinė šeštoji rekomendacija. Jis susijusi su profesinėmis kortelėmis, jų rengimu, jų rengimo supaprastinimu. Reikėtų teikti paramą, diegiant šias profesinės korteles, reikėtų padėti organizacijoms keisti žiniomis. Na ir galiausiai reikėtų išsiaiškinti, e, kokiu profesijų atstovai galėtų turėti daugiausia naudos iš tokių profesinių kortelių. Ačiū. d'un document qui était important et que vous avez su réduire au maximum pour qu'on ne perde pas dans, de temps. Taigi, e, tai vienas svarbių dokumentų mūsų diskusijose. Toliau kalbėsime apie, apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. O antroje mūsų e, posėdžio dalyje kalbėsime apie rekomendacijas šioje srityje. Ir dabar norėčiau žodį suteikti ponui Willy Fuchs, Vokietijos inžinierių asociacijos vadovui, kuris papasakos apie savo e, šalies e, inžinierių patirtį. Vorsitzende, meine Damen und Herren, Ačiū pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, manęs buvo paprašyta jūs nuformuoti apie Vokietijos turimą patirtį ir pateikti inžinierių pavyzdį. Aš melai patenkinsiu jūsų prašymą. Aš galiu papasakoti ne vien tik apie Vokietiją, bet ir apskritai apie Europos inžinierių situaciją. Aš kalbėsiu tiek apie FDE tai yra Vokietijos inžinierių asociacija. Taip pat aš e, kalbėsiu ir Europos inžinierių asociacijos vardu. Visų pirma, be jų šių norėčiau trumpai pristatyti abi šias, inici... E, šias asociacijas. Vokietijos asociacijoje yra 139 nariai. Tai yra viena iš didžiausių tokių asociacijų 130 narių e, koordinuoja 13 tūkstančių profesionalų darbą. Vyksta daug mokslinių susitikimų, įgyvendinami įvairūs tyrimai, studijos ir mes e, rengiame įvairias diskusijas, kuriuose dalyvauja ir inžinieriai, ir politikai, ir e, piliečiai. Europos e, inžinierių asociacija atstovauja visas ES valstybės narės ir dar keturias Europos šalis. Iš viso ši asociacija per savo nacionalinės narių organizacijas atstovauja daugiau kaip 4 milijonus inžinierių. Ponios ir ponai, dabar pereisiu prie šios dienos temos. Įmonės, o taip pat ir inžinieriai E, vis dažniau dirba užsienio šalyse Europoje, kadangi e, ekonomika Europoje vis, yra vis labiau integruota, tai vis didesnis vaidmuo tenka ir tarp valstybiniam mobilumui. Valstybėse narėse esančių inžinierių skaičius labai skiriasi. Pavyzdžiui, Vokietijoje egzistuoja didžiulis inžinierių poreikis ir tiesiog tų inžinierių nepakanka, dėl to mes skatiname inžinierius iš kitų Europos šalių vykti į Vokietiją. Vis dėlto kyla daug problemų, kai reikia tarp valstybinių lygmenių pripažinti profesinės kvalifikacijas, įgytą išsilavinimą. Vokietijoje kiekviena federacinė šalis turi kompetencijas pripažinti diplomus. Bet kokiu atveju reikia daug dokumentų, kurie turėtų būti oficialiai patvirtinti ir išversti į vokiečių kalbą. Ir dažnai visas procesas užtrunka iki šešių mėnesių ir kainuoja šimtus eurų. Na, o kai kuriuose kitose valstybėse narėse viskas trunka dar ilgiau. Ponios ir ponai, FDE FIANI ir nacionalinės e, organizacijos manytų, kad tokia profesinė kortelė tikrai labai palengvintų inžinieriams gyvenimą. Dar 2005 metais FIANI atliko tyrimus apie tai, e, kokios taisyklės egzistuoja ES valstybėse narėse dėl galimybės inžinieriams užsimti savo profesiją. Uh, Na ir paskui FEANI generalinė asamblėja 2005 m. rugsėjo mėnesį e, priėmė sprendimą įdėkti profesinę kortelę. 2009 metais buvo paprašyta parengti e, galutinę profesinės kortelės versiją ir pradėti gyvendinti pilotinį arba bandomąjį projektą Vokietijoje. 2010 m. balandžio mėnesį FDI, CBI, DVT nusprendė, kad reikia Vokietijoje įvesti inžinierių profesinę kortelę. Be abejo, rengiant galutinę kortelės versiją yra glaučiai diskutuojama su FENI nariais. Diskusijų metu paaiškėjo, kad e, yra penki kriterijai, kurie yra labai svarbus šiuo atveju. Ta profesinio kortelė turėtų būti išsami, standartizuota, patikima, ketvirta decentralizuota ir penkta. Ji turėtų būti užduodama savanoriškų pagrindų. Ką tai reiškia? Aš jums pabandysiu tr... išsamiau paaiškinti. Inžinierių kortelėje pateikiama informacija turėtų būti išsami, turėtų būti pateikiamas ir išrastas iš registro. Tai reikštų, kad turėtų būti pateikta išsami informacija apie gautą išsilavinimą, profesinės kvalifikacijas ir papildomus mokymus. Antra, informacija turėtų būti teikiama standartizuotų būdų. Turėtų būti teikiama informacija apie akademinį išsilavinimą, profesinę patirtį, tolimesnį mokymą, reikalaujant, vadovaujant, atsiprašau, europinių standartų, kurie yra apibriežti EQF. Ir taip pat kitais kriterijais, pavyzdžiui, EURAC. Pateikta informacija turėtų būti patikima E, informaciją turėtų patikrinti registro komisija ir ją pripažinti. Registrų komitetą turėtų sudaryti aukštųjų mokyklų asociacijų ir ekonomikos atstovų ekspertai. Tokiu būdu būtų užtikrintas platus tokios kortelės pripažinimas. FENI taip pat čia tektų labai svarbus vaidmuo. Toliau ketvirta. Tokia kortelė turėtų būti išduodama decentralizuotai visose valstybėse narėse. Tai reikštų, kad e, būtent kilmės šalise turėtų būti išduodama kortelė su nurodytomis įgytomis kvalifikacijomis. Vėliau tokią kortelę būtų galima ir papildyti. Būtų galima atsižvelgti į atskirų valstybių narių situaciją Ir dėl to kortelės išdavimas būtų lankstesnis ir FIANI nariai tam galėtų greičiau pritarti. Penkta. Jokie inžinieriai neturėtų būti verčiami turėti tokią kortelę. Kortelė išduodama savanoriškų pagrindų. Kortelė būtų išduodama tiems inžinieriams, kurie norėtų būti mobilus. Ir aš manau, kad tokiu būdu E, ši kortelė būtų išduodama tada, kai būtų jos poreikis, nebūtų sukurta papildomų kaštų, nebūtų sukurta papildoma biurokratinė našta. VDI yra tvirtai įsitikinusi, kad ši e, inžinierių profesinė kortelė galėtų labai supaprastinti pripažinimo procesą. Fianė tam taip pat pritarė ir 2010 m. spalio 1 dieną vienbalsiai Sofijoje e, nusprendė, pritarti VDI e, parengtai inžinierių kortelės koncepcijai. Kitų vals, iš valstybių narių, septynių valstybių narių inžinierių asociacijos pareiškia, kad yra pasirengusios 2011 metais taip pat įsivesti tokią kortelę. Fijani nariai paremė tokią kortelę, tai reikštų, uh, kad bus lengviau peržiūrėti ir e, direktyvą 2005-36, nes e, ši direktyva taip pat yra susijusi su inžinierių mobilumu. Mes tikimės, kad ir jūsų komitetas parems šią inžinierių profesinę kortelę. Fiani ir VDI tuo tikrai labai džiaugtųsi. Ponios ir ponai, tuo aš ir norėčiau baigti savo įžanginės pastabas. Su nekantrumu laukiu E, būsimos diskusijos. Merci beaucoup euh, de votre témoignage, bien, j'allais dire, bien synthétique. Ačiū už jūsų pasisakymą, tikrai labai sintetizuota, labai džiaugiamės, kad esate šiandien su mumis. Dabar suteiksiu žodį nariams, kad būtų galima padiskutuoti. Paprašysiu parlamentarų e, iš nacionalinių parlamentų, kadangi salė yra didelė ir nematau jūsų pavardžių. Čia tiems, kas nori pasisakyti, paprašysiu jūsų užpildyti tuos specialius lapus. Ir tuomet e, salės e, klerkai surinks iš jūsų ta, tas formas, tuos lapus specialius ir tuomet mes galėsime suteikti jums žodį iš karto, galėsite kalbėti savo gimtosiamis kalbomis. Iš karto mm, ir suteiksiu žodį iš du nacionalinių parlamento atstovai, galės pasakyti ir vienas Europos parlamento narys, po, po to po klausimų bus atsakymai. Jungtinė karalystė. Pone Jung qui arrive de la Commission sociale. Iš socialinių reikalų komiteto. Pone Jung. Baroninė Jung. Iš socialinės politikos komiteto. Prašom. Much indeed. Um, the, the... Labai ačiū. 2005 metų peržiūrėta direktyva siekia pagerinti įvairių specialybių profesionalų galimybę dirbti ES. Ir socialinės politikos vartotojų komitetas būtent to klausimo ir dirbo, tačiau lordų rūmai nerengė išsamos ataskaitos to klausimu. Todėl aš galėčiau tik tai pasiremti neseniai bendruomenių rūmų sveikatos komiteto parengtą ataskaitą. Uh, Užsakoma, kad judėjimo laisvė, kurios mes e, siekiame pagilintos ir išplėstos, susiduria su dėlėmis kliūtimis, ypač medikų profesijoje. Yra didelių problemų dėl pacientų saugumo standartų užtikrinimo. Ir 2008 metais ypač išriškėjo, kuomet Britų pacientas grei um, mirė dėl to, kad Vokietijoje registruotas daktaras Varniai uh, skyrė per didelę morfino dozę. 2003 metų e, įstatymas nustato, kad e, visi daktarai iš mm, Europos ekonominės erdvės turi užsiregistruoti mūsų šalyje, e, patvirtinti savo klinikinę kompetenciją. Taip pat turi būti patikrintos ir kalbinės žinios. Tačiau mm, kad daktarų pavardės taip pat turi būti ir uh, EDF sąrašuose turi būti ir pavardės daktarų su atitinkamai jų kompetencijomis tiek klinikinėje, tiek lingvistinėje srityje. Toliau mm, daktaro darbdavys, ar tai būtų bendros praktikos gydytojas ar specialistas, o atitinkamai turi užtikrinti kompetencijos reikalavimų laikymasi. Pana Barnė atveju mm, daktaras buvo tinkamai užregistruotas, tačiau jo rezultatų sąraše pavardė buvo netinkamai įrašyta, kadangi um, ži, kalbinių žinių reikalavimo jis netitiko ir po to skrodimo metu buvo parašyta, kad būtent dėl trūksamų žinių įvyko e, paciento mirtis, jis buvo nužudytas. Ir kalbant apie GMS vaidmenį, vertinant kalbinės žinias, buvo komitetui e, GMS pateikti įrodymai, kuriuose aiškiai buvo parodyta, kad e, kalbinės žinios, jų manimų, pagal atitinkamas direktyvas yra leistinas dalykas. Tačiau uh, sveikatos departamentas patobulino nuostatas atitinkamame įstatymė ir uždraudė tokį tikrinimą kalbinių žinių. Lordų rūmai laikėsi kitokio nei KMS interpretavimas. Komiteto ataskaitoje buvo pasakyta, kad sveikatos departamentas ir GMS turi pasidalyti iš karto informaciją ir turi būti daromas spaudimas komisijai ir tarybai, kad būtų galima atlikti tiek klinikinės kvalifikacijos, tiek kalbinių žinių patikrinimus. Uh, Komisija patvirtino, kad jos manimų direktyva netrukdo atitinkamos valstybės narės kompetitingoms institucijoms atlikti kalbinį žinių patikrinimą ir visiškai pritarė juridiniam patarimui, kad būtų dirbama, tai, tai buvo bendruomenių rūmų sprendimas, kad būtų dirbama su GMS Kol kas direktyvoje nėra įtrauktos tos nuostatos dėl kalbinių e, žinių patikrinimo. Aišku, kad bet koks direktyvos pakeitimas bus atliktas atitinkamai ir bendruomenių, ir lordų rūmose atitinkamose struktūrose. Dėl um, nustatytų terminų, Junknė karalystė galvoja, kad būtų geriau sutelkti e, dėmesį į. Na, į kalbinių žinių patikrinimą pagal nacionalinę teisę, nes galvojama, kad klinikinios kompetencijos patikrinimo pakeitimas iš komisijos pusės turbūt būtų mažai tikėtini. Um, Lordų rūmo komitetas, kuriam aš vadovauju, galvoja, kad keitimasis e, informacija tarp valstybių narių, kaip numatyta direktyva, neveikia tinkamai ir e, kyla nerimo, kad e, kažkoks kažkokios ryties profesionalas dirbantis vienoje valstybėje narėje, jau tuoj baigsiu savo pasisakymą, Jeigu, pavyzdžiui, prieš kažkokį tai mediką yra iškelta byla vienoje valstybėje narėje, jis vis tik tai gali užsimti klinikinę praktiką kitoje valstybėje narėje, nėra saugiklių. Ir būtent, kadangi tie klausimai yra tokie svarbus, vis tik tai tokie dalykai, kaip, kad, pavyzdžiui, kalbinių žinių patikrinimas turi būti išanalizuoti dabar, o netidėti kažkokiam vėlesniam laikotarpiu. Merci pour votre témoignage. Je pense que nous allons. Ačiū už jūsų pasisakymą. Antroje dalyje, man atrodo, mes iš karto apie tai ir kalbėsime, nes pacientų saugumas, sveikatos sektoriaus darbuotojų kvalifikacija yra labai svarbus dalykas. Mes turėsime vidaus rinkos atstovų ir. ir Ir iš tikrųjų bus įdomu pakalbėti apie jūsų patirtį Junktinėje karalystėje. Ponas Ignazio Abrignado iš Italijos deputatų rūmų. Cari colleghi, eh, sono Ignazio Abrignani della Camera dei Deputati. Kolegos, aš esu Ignazio Abrignani iš deputatų rūmų ir mūsų parlamento vardu norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį susitikimą. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas visiškai atitinka ES politinės ir socialinės plėtros tikslus ir atskirų valstybių siekius, ypač atsižvelgiant į tai, kad trečiojo sektoriaus bei liberaliųjų profesijų svarba nuolatos auga. Norėčiau aptarti porą aspektų. Visų pirma, tai kokį pranašumą suteiktų kvalifikacijų pripažinimo procesos paspartinimas, tai suteiktų privalumų vidaus rinkoje Ir tai taip pat būtų naudinga vartotojams, nes tai reikštų, kad vartotojai, vartotojams būtų sudarytos palankesnės ekonominės sąlygos. Kitas svarbus dalykas yra štai kas. Tai, kad tik tai septynios profesijos iš 800 reglamentuotų Europos lygmenių būtų, joms tik septynioms būtų taikomas automatiškas pripažinimas, reiškia, kad yra nemažai erdvės e, siekti pažangos. Taigi mes pritarėme siūlymui paspartinti kvalifikacijų pripažinimo procedūrą ir tikimės, kad valstybės e, dalyvaus tame abipusio kvalifikacijų ir profesijų pripažinimo procese. Tačiau reikalingas atitinkamas žinių pasirengimo ligmuo, tai yra kandidatai turi na, turėti tas reikalingas žinias nes kita vertus piliečiai turi teisę į gerą sveikatos rūpybą. Taigi reikia užtikrinti, kad vartotojai galėtų tikėtis ir patikimų, garantuotų sveikatos rūpybos paslaugų, nes, paaiš, na, juk žinome, kad buvo atskleista, kad yra nemažai sukčiavimo atvejų šioje srityje. Kai, kur, kai kas įgyja e, išsilavinimą žinias užsienyje kažkokiose keistose mokymo įstaigos ir paskui prašo, kad jų kvalifikacija būtų pripažinta. E, Reikia dirbti su, su visomis konkrečiomis rytim, valstybėmis atskirai. Komisija mums pažadėjo, kad šis klausimas bus svarstomas, kuomet bus svarstomi galimi direktyvos pakeitimai. Taigi turime kalbėti apie Elgesio kodeksą, taip pat apie tai, kad direktyva turi būti tinkamai gyvendinta. 2007 mes Italijoje gyvendinome atitinkamą teisės aktą, kuriuo inicijuojama reforma ir aš esu pranešėjęs susijusių klausimų. Taip pat, kalbant apie profesijų atskirimą, e, profesionalų asociacijas, tai čia pername prie labai opių temų, turime e, liktis labai atsargiai apgalvoti visus būsimus žingsnius. Ačiū. Ačiū už tai, kad laikėtės e, pasisakymui skirto laiko, tačiau atrodo, kad vertėjim iškilo problemų, nes e, a, a, jūs kalbėjote gana greitai. Dabar sutiksime žodį Europos parlamento atstovai poni Evelin Gebhardt, social, socialistų demokratų frakcijos, atstovai koordinatoriai. Ačiū pirmininkė. Man pasirodė labai įdomu tai, ką pasakė mūsų kolega iš Italijos. Uh, Aš manau, kad jau šiandien galima daryti vieną išvadą, o būtent, kad reikėtų patobulinti įmi sistemą. Reikėtų peržiūrėti šią sistemą ir išsiaiškinti, ar um, ši sistema yra tinkama, norint išsiaiškinti, ar patektas dokumentas yra tikras ar suklastotas. Dabar pateiksiu keletą klausimų. Visų pirma, kreipiuosi ponia Petersen. Mano klausimas yra susijęs su pereinamuoju periodu ir e, prisitaikymo priemonėmis, išlyginamosiamis priemonėmis. Kas turėtų nuspręsti, ar reikia surenkti profesinių kvalifikacijų patikrinimo testą ar tam tikrą prisitaikymo pereinamą į laikotarpį. Buvo sakyta, kad E, profesionalas pats turėtų nuspręsti. Įdomu, ką valstybės narės daro dėl turistų gidų. Labai dažnai viena valstybė narė, Italija, nustato tokius perinamosius laikotarpius ir taip pat jį reikalauja atlikti testus. Uh, Man įdomu, kodėl vienos valstybės narės atlieka daugiau testų, kitos mažiau. Norėčiau pateikti klausimą ir ponui Fuchs. Jau dabar galiu pasakyti socialdemokratų frakcijos vardu, kad mes tikrai remiame profesinę kortelę. Mes šią idėją buvome iškėlę Europos parlamente. Uh, nes tai yra netradicinis, nebiurokratiškas būdas paskatinti laisvą profes, profesionalų judėjimą po ES. Man atrodo, tai tikrai labai sveikintinas dalykas. Dabar ši kortelė yra dėgiama ir aš norėčiau pasteirauti, ar yra inžinierių, kurie tokią kortelę turi, jeigu taip, tai kokioje šalyje ir kiek tokių inžinierių yra. Ar paklausa yra didelė? Uh, Galbūt mes tiesiog žarstomės gražiomis idėjomis, bet ta kortelė nepasiteisina praktikoje. Būtų įdomu gauti daugiau informacijos. Avant de continuer au niveau des questions, je pense que pour que nous ne nous échappions pas euh, au niveau de l'esprit des questions qui viennent d'être posées, je vais laisser brièvement la parole d'une part à Madame Peter. Reikėtų nepamiršti tų klausimų, kurie buvo pateikti. Dabar suteiksiu žodį poniai Peterson, o paskui ponui Fuchs. Prašom atsakyti pateiktus klausimus. Thank you. Um, when looking, well, this, I just wanted to... Ačiū. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie apriepti. E, neturėjau galimybės detaliai pristatinėti šios temos, kad, kad ką naudojo valstybės narys. Taigi, kalbant apie turis, apie gidus ir apie prisitaikymo laikotarpius. Noriu pasakyti, kad numatytos abiejų rūšių kompensacijos, tačiau mes norėjome išsiaiškinti, kaip, kokia bus tendencija, kaip tos priemonės keisis. Ir todėl negalime paaiškinti, kodėl buvo pasirinktas vienas, o ne kitas tipas, bet buvo galimybė rinktis iš dviejų. Ačiū. Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Aš visų pirma norėčiau padėkoti poniai Gebert už uh, paramą. Mes jau nekart aptarnėme profesinę kortelę. Balandžio mėnesį Hanoverio mugės metu mes pirmą kartą pristatėme inžinierių kortelę Vokietijoje. Galiu pasakyti, kad iki šiandienos esame išdavę maždaug 200 tokių kortelių. Kitas svarbus žingsnis buvo žengtas Sofijoje Spalio pirmą dieną Fejani generalinė asamblėja vienbalsiai patvirtino tokią kortelę, taigi dabar šią kortelę gali naudoti visos inžinierių asociacijos Europoje. Na, o koks bus trečiasis žingsnis? Reikia oficialaus dokumento, kad, pavyzdžiui, pasinaudotų ir visos kitos šalis. Kaip jau sakiau, septynios šalis išreiškė didžiulį susidomėjimą ir nori įsivesti tokią kortelę. Niderlandai kitų metų pradžioje taip pat įsives e, šią kortelę. Na ir iki kitų metų pabaigos mes manome, kad bent jau 10 ES valstybių narių turės jau įsvedusios tokią kortelę. Ir dėl to e, vis daugiau atsiras žmonių, kurie norės įsigyti tokią kortelę. Jau dabar daug Vokietijos įmonių, ypač smulkių ir vidutinių įmonių, uh, mums pranešė, kad tokios kortelės yra labai naudingos, nes tokiu būdu įmonės gali pasisamdyti darbuotojus iš visos Europos. Mažos ir vidutinės įmonės dažnai iš anksto nežino, kaip patikrinti inžinieriaus kvalifikaciją. Ir dėl to Vokietijos pramonės sektorius tikrai labai remia tokios kortelės svedimą. Merci. Je crois que la, les réponses euh, ont été très claires. Ačiū, man atrodo, atsakymas buvo labai aiškus. Dabar suteiksiu žodį Europos reikalų komiteto vicepirmininkiai poniai Rasanai Boldi iš Italijos senato. Grazie, Presidente. Eh, volevo soffermarmi. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paliesti keletą konkrečių dalykų susijusių su automatiniu kvalifikacijų pripažinimu pagal e, diplomus, ypač kai kuriuose konkrečiose specialybėse. Pavyzdžiui, mums yra buvę e, sunkumų su dantisto diplomais, kuomet e, rum, Rumunijos universitetuose italai įgyja kvalifikaciją ir su tokiu diplomu grįžta atgal jie, jie nelanko jokių paskaitų, jokių, ir situacija tokia sudėtinga, kad iš tikrųjų Italijos valdžia netgi iškėlė baudžiamasias bylas Rumunijos atitinkamoms struktūroms, Rumunijos uh, kompetitingoms e, valdžios institucijoms atsakingoms už e, tokių specialistų parengimą. Mes norėtumėm, kad iš tikrųjų bendradarbiavimas ypač tokių klausimų labai sparčiai judėtų į priekį. Dabar dėl e, profesinių kvalifikacijų, kurios neįtrauktos į penktą priedą, kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, yra laikoma, kad vienerių metų mokymo kursas yra toks pat kaip ir, pavyzdžiui, lygiavertis tokiam, kuris kitoje valstybėje narėje galbūt būtų trejų metų mokymo kursas. Nėra jokios galimybės užtikrinti tikrą lygiavertiškumą dėl išklausytų paskaitų, kiekio ir taip toliau mes norėtumėm čia platesnės informacijos. Ir dabar dar dėl um, kvalifikacijų, kurias valstybių narių piliečiai įgyja e, už ES ribų, institucijose, kurios galbūt jau yra pripažinusios valstybės narės. Čia būna tokių atvejų, kuomet, pavyzdžiui, Serbija ir Moldovoje įsigyta kvalifikacija yra pripažinama Rumunijoje ir po to yra pateikiamas prašymas tokią kvalifikaciją pripažinti Italijoje. Tačiau išsiaiškinus situaciją, paaiškėja, kad tie kursai iš viso buvo fiktyvus. Tačiau Rumunijos atitinkamos institucijos vis tiek atitink, išduoda atitikties sertifikatus. Mm, pavyzdžiui, yra Kapita universitetas, kuris iš viso net neegzistuoja, jo išduodamos kvalifikacijos. Atsiprašau, taip, mano laikas jau baigėsi. Non era il mio tempo, scusate, avevo letto tre, allora solo brevemente. Consiglio nazionale. Turėjote tris minutės. Kągi tuomet tęsiu. Nacionalinė taryba. Ne, gal tiek to. Užbaigsiu savo pasisakymą čia. Ažuti. Pirmininkė, jeigu turit tik kokį vieną sakinį pridurti, tai prašom. Ačiū, pirmininkė. nacionalinė inžinierius taryba mums pareiškė, kad kai kurie um, specialistai, kurie turi tik bazinę kvalifikaciją, vyksta į Angliją, stoja mokytis inžinierijos tarybos akredituotoje įstaigoje, tęsė savo studijas, sugrįžta po to atgal ir pareiškia, kad jau jie dabar yra uh, išsimokslinė inžinieriai. Aš uh, na, gal neteiksiu, kad esu angliškos sistemos ekspertė, tačiau man atrodo, tai yra tiesiog labai uh, baisus pavyzdys to, kaip žmonės suranda kelių apeiti direktyvos taikymą. Ačiū už labai svarbią informaciją, jūs tikrai iškelite labai svarbų uh, elementą ir. Uh, pono Fuchs pranešime jau apie tai kalb, kažkiek užsiminta. Būtent turime galvoti apie nepriklausomą įvertinimo struktūrą, kur būtų nepriklausomi įvairių sričių ekspertai, kad iš tikrųjų būtų galima išvengti tokių problemų, kurias jūs ištiškinote Italijoje. Dabar tarp nacionalinių parlamento atstovų beliko tik tai vienas pageidaujantis žodžio. Um, apgailę stauju dėl to, labai kviečiu pageidaujančius užpildyti žodžio prašymo lapą ir, ir kreiptis į mus. Dabar suteiksiu žodį ponui Lešner, kuris taip pat dirbo profesinių kvalifikacijų pripažinimo darbo grupėje. Ir... Ačiū pirmininkė. Buvo labai įdomu išklausyti tai, ką pasakė kiti. Mane labai sudomino ir atlikta studija arba tyrimai. Mes turėtumėm išgrininti tam tikrą profesinių kvalifikacijų pripažinimo struktūrą. Mane tikrai labai sudomino tai, ką pasakė daktaras Fuchs. Kalbant apie inžinierius, jie turi puikias organizacijas europinių lygių ir jie visi kalba tarsi vienu balsu. Ir kuriamos inžinierių platformos, na, o kitose profesijose e, skirtumai yra žymiai didesni. Vienos profesijos yra reglamentuotos, vienose valstybėse narėse kitos profesijos nereglamentuotos. Aš norėčiau pasiteirauti. Kaip galima apibendrinti tyrimų rezultatus? Aš taip pat manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp to, kai asmuo tam tikrą laiką, ribotą laiką atliek, teikia kažkokią paslaugą kitoje šalyje ir yra skirtumas, kai asmuo įsikuria visam laikui kitoje šalyje ir ten užsiema savo profesinę veiklą. Kaip Jūs manot, ar reikėtų tarp to daryti skirtumą, ar reikėtų kitaip traktuoti iš kitos šalies atvykusi profesionalą, kuris nuolat apsigyvena kitoje šalyje? Ar yra skirtumai išduodant leidimus uh, Ar apskritai, man, kaip manote, ar įmanoma daryti skirtumą tarp tokių profesionalų, kurie atvyksta labai ribotam periodui į šalį ir kurie ten nuolat gyvena? Lešnėl tikrai uždavė labai įdomų klausimą, nes mm, tas e, laikinas mobilumas yra įdomus aspektas. Tai aš iš karto suteiksiu Jums žodį, kadangi tikrai tai yra esminis klausimas. Also grundsätzlich ist, wenn Jeigu jūs dirbate saug, saugai, jeigu jūs dirbate kažkokie saugioje srityje, nepriklausomai nuo to, kokį laiką jūs gyvenate kitoje šalyje, turėtų būti užtikrinta jums galimybė užsimti savo veiklą. Inžinieriai tikrai yra tarpusavėje labai gerai organizuoti, bet kalbant apie apskritai profesinių kvalifikacijų pripažinimą, tai aš norėčiau paminėti du etapus. Euras akreditavo atliktą tyrimą. Atliktus tyrimus turėtų akredituoti akreditavimo įstaiga. Tiksliau, e, mokymo programą turėtų akredituoti atitinkamą įstaigą. Taip pat reikėtų ir registro, kurio ekspertai galėtų vertinti mokymo sistemą. Na ir taip pat snoginės, skėtinės organizacijos turėtų atlikti nuolatinę stebėseną. Jeigu būtų pastebėta, kad bandoma manipuliuoti, būtų galima užkirsti tam kelią. Ta trijų etapų sistema yra saugi Na, aišku, šimtų procentų tvirtinti, kad nebus jokių manipuliavimo atveju, tai tikrai neįmanoma. Aš manau, kad tą būtų galima pasakyti apie praktiškai bet kokią sistemą. Ah, Ačiū, o dabar Francis Ažius iš Maltos nacionalinio parlamento. Eh, eh, eh, Ačiū, kad tai puikiai ištarėt mano pavardę. Aš esu iš mažiausios ES valstybės narės ir šiandien labai džiaugiuosi tuo, kad nacionaliniai parlamentai turi daugiau galimybių išsakyti savo poziciją mm, štai ir tokiame forume. Aš esu medicas pagal e, profesiją Esu ir akademikas, dėstau Maltos universitete. Malta turi tik vieną universitetą pagal europinius standartus. Tai yra vidutinio dydžio universitetas. Mums todėl labai svarbu, kad mūsų kvalifikacijos būtų pripažįstamos tar, taip pat ir tarptautinių lygmenių. Uh, ne vien tik dėl to, kad būtų vertintos studentų pastangos, bet taip pat, kad būtų atvertos didesnės mobilumo galimybės, kadangi valstybėje, mūsų valstybėje, pavyzdžiui, gal nėra tiek daug įvairių galimybių, tarkim, um, kai kuriuose mokslo srityse, pavyzdžiui, veterinarijos mokslo srityje. Todėl ir panašiai, todėl mūsų valstybės studentams, mūsų valstybei bendrai yra labai svarbu kvalifikacijų pripažinimas. Tai taip pat labai svarbu ir tiem, kas atvyksta į mūsų šalį dirbti. Turime atitinkamas reguliavimo institucijas, pavyzdžiui, medicinos taryba, kuri reglamentuoja slaugytojų profesiją ir panašiai. Noriu pasakyti, kad aišku, atitinkamas ryties specialistas skina vaisius priklausomai nuo to, kiek pastangų įdėjus studijas. Uh, Todėl mes galvojame, kad neturėtų būti didžiulio atotrukio tarp, pavyzdžiui, Slovenijos ar Maltos ir panašiai, tačiau tų skirtumų yra ir kaip kolegos jau minėjo, tie skirtumai egzistuoja. Yra netgi fiktyvių, neegzistuojančių mokslo įstaigų, kurios uh, suteikia studentams kažkokių tai vilčių, tačiau iš jų nebūna jokio rezultato. Ir aišku, būna ir labai pavojingų situacijų, kuomet asmuo turi kažkokią tai laipsnį ar kvalifikaciją, kuri realiai neegzistuoja. Toks asmuo gali padaryti žalos kitiems piliečiams. Todėl noriu kreiptis į e, daktarą Fuchs dėl jo studijų. Jis studijavo inžineriją tai sritis, apie kurią mm, nelabai daug žinau. Yra elektros inžinierių, mechanikos inžinierių, yra kelių inžinierijos specialybių ir taip toliau. Ar jūsų manimų ta minėtoji kortelė galėtų padaryti kažkokį tai skirtumą, ar duotų kokios naudos, pavyzdžiui, tiem, kurie ieško darbo, arba tiems, kurie ketina tą asmenį įdarbinti, ar tai leistų lengviau nustatyti, pavyzdžiui, ta, ką tas asmuo gali atlikti. Taip pat noriu pasiteirauti ir bendresnių dalykų. Pavyzdžiui, ar būtų gerai pritaikyti tokias korteles skirtingiems lygiams, skirtingiems sektoriams kurie taip pat yra laikomi svarbiais ir kurie gali turėti įtakos piliečių sveikatai. Pavyzdžiui, um, gydytojų, slaugytojų, stomatologų, ortodontų ir kitoms specialybėms. Ar tokia kortelė būtų naudo, naudinga? Taip pat norėčiau paminėti bolonės procesą. Ar jūsų manimų reikėtų suvienodį, harmonizuoti uh, įvairių sričių studijas skirtingose šalise. Ar iš tikrųjų, manau, visos galimybės, kurios suteikiamos mūsų jaunimui, ypač galimybė persikelti iš vienos valstybės į, narį, į, į kitą valstybę narę, yra labai svarbios, suteikia galimybių įgyti daugiau žinių. Ir aš manau, kad tikrai, jeigu yra tokių galimybių, pasisemti daugiau žinių kitur, mes turime suteikti jaunimui tas galimybės. Ir pabaigai norėčiau paminėti mok... studijas internetu. Jų vis daugėja pastaruoju metu. Aš gal neminėsiu nieko konkrečiai, nesakysiu, tarkim, ar tai yra gerai ar blogai, tačiau manau labai svarbu pabrėžti, kad tokie mokymo kursai taip pat būtų reguliuojami, akredituojami ir aiškiai apie juos viskas būtų žinoma. Merci euh, pour euh, tout ce que vous avez soulevé. Je crois que c'est vrai, vous l'avez soulevé. Ačiū e, už jūsų pasisakymą. Jūs iš tikrųjų teisingai pastebėjote, kad jaunimo judumas yra labai svarbi tema, ypač e, jiems siekiant karjeros ir profesinės sėkmės. Mes, Europos parlamentas, e, visada akcentuojame, kad reikia užtikrinti Erasmus programos finansavimą iš biudžeto. Tačiau manau, kad, kaip jūs ir minėjote, Mes, aišku, jau žinome, kad Bolonijos procesas susiduria su tam tikromis kliūtimis, kad jis yra ribotas. Ir jūs uždavėte keletą klausimų ir tikriausiai dabar yra laiko juos atsakyti, jeigu niekas neprieštarauja. Ačiū. Norėčiau pridurti, kad inžinierių kortelė turėtų būti siejama su A, Bolonijos procesu ir B su e, kokybės standartais, tai yra kvalifikacijų programa. Jūs klausėte, kaip aš galiu atskirti, ar apskritai, kaip galima nustatyti, kad asmo gali atlikti darbą. Inžinierai, inžinieriai gali būti įvairių rušių, gali būti statybų inžinieriai, kitus ryčių inžinieriai. Na ir dažnai e, yra priedai prie diplomų. Tokius priedus išduoda universitetai prisijungia prie Bolonijos proceso ir tokiuose prieduose yra nurodyta, kokiu dalyku e, inžinierius mokėsi ir kokius pažymus gavo. Na ir tuomet darbdavys iš karto gali matyti, kokias kvalifikacijas tas asmuo inžinierius turi. Antra, Dar vienas svarbus dalykas. Fejani reikalauja, kad e, mokymo programos atitiktų Europos kvalifika... kokybės, atsiprašau, standartus. Mes parengėme tokį standartą, tai yra euras standartas, kai mokymo programos atitinka Bolonijos procesą ir B, kai jie yra akredituoti pagal euras, tai jau yra tam tikras kokybės ženklas. Jūs jau galite pasitikėti, kad tai, kas parašyta diplome, e, iš tikrųjų ir buvo mokama, kad inžinierius to yra išmokęs. Tai yra labai svarbi sąlyga, norint pripažinti, įvesti tokį profesinį įrodymą. Mes vadovavomės Europos kvalifikacijų programa. Ir galiu pasakyti, kad mūsų nuomonė naujoji sistema yra tikrai labai praktiška. Ji yra labai nebiurokratinė, bet vis dėlto yra labai patikima ir skaidri. La parole est à Monsieur Boussoy. O dabar žodis ponui Busoj. Uh, thank you very much. The mutual recognition of professional qualification. Ačiū. Kvalifikacijų tarpusavio pripažinimas yra vienas iš vidaus rinkos pagrindinių principų. Turime sutikti, kad neįmanoma užtikrinti e, darbo jėgos judėjimo laisvę, steigimosi laisvę, laisvę teikti paslaugas, jeigu nėra kvalifikacijų pripažinimo. Ir aš labai um, paremčiau kvalifikacijų kortelės mintį. Um, kad um, tam tikros profesijos atstovai galėtų dirbti kitoje valstybėje narėje. Tai ir reiktų galvoti, aišku, apie techninį, techninį gyvenimo pusę. Pavyzdžiui, kas būtų atsakingas už informacijos gavimą, informacijos tikslumą ir teisingumą, informacijos, kuri pateikiama ant kortelės, duomenės mens duomenų apsaugą ir taip toliau. Taip pat daus rinkos informacijos sistema turėtų būti privaloma. Ir aišku, kad tai būtų naudinga administracijų bendradarbiavimo priemonė. Taip pat klausiausi ponios Pedersen nuomonės dėl e, iš ankstinio deklaravimo. Aš nesu tikras, kad visose profesijose uh, kaip kad e, dauguma valstybių narių taip galvoja, reikėtų tokios sistemos, nes tai, e, jeigu tokia sistema būtų labai naud, plačiai teikia, naudojama, tai trukdytų e, paslaugų teikimo laisvėje. Galbūt medicinos profesijose tai būtų svarbu, tačiau reiktų galvoti apie proporcingumo principą, jeigu būtų galvojama išplėsti tos kortelės naudojimą visur. Kai kur vis tik tai kompetitingos tarnybos turėtų nuspręsti, ar reikalingas iš ankstinės registracijos migracijos reikalavimas. Tam, kad darbo jėga būtų judesnė, aišku, reikia daugiau teisinio aiškumo. Todėl būtų svarbus principas, kad būtų sprendžiama pagal kiekvieną atvejį ir kad kiekviena šalies e, kompetitingos institucijos priimtų sprendimus. Mano manimu, toks variantas nebūtų labai geras. Dabar dėl tokių atvejų, kai Italijos kolega kalbėjo apie tai, kad mano šalies Rumunijos e, kažkoks studentas būtų gavęs e, stomatologijos diplomą, net nelankęs kokių tai kursų, e, mokslų. Aš aišku pasikalbėsiu su Rumunijos vyriausybės atitinkamais pareigūnais ir tikrai pateiksiu jums visus reikalingus paaiškinimus ir atsakymus į šį klausimą. Alors. Ačiū. Katrin Šliuter. Um, Katrin Steiler, mano vardas. Ačiū už šią galimybę pasisakyti. Aš tik tai mm, porą trumpų klausimų turiu ponui Fuchs ir pridursiu prie to jau, ką pasakė Rajenė Jank dėl e, pacientų saugumo. Taigi noriu pasteirauti, pavyzdžiui, dėl inžinierijos profesijų skirtingų tipų derinimo. Jūs daug ko pasiekėte toje srityje. Noriu paklausti, kiek kainuoja ta kortelė. Jūs sakote, kad tai yra savanoriška kortelė. Taigi būtų įdomu išgirsti, kokia yra jos kaina. Taip pat, ar jūs galvojate apie būdus, kaip kvalifikacijos būtų galima pasitikrinti internetu, pavyzdžiui, tarkim, dėl medikų e, Junktinėje karalystėje buvo tokia eksperimentinė programa, kur buvo ketima visas kvalifikacijas pateikti internetu. Tai e, puikus pavyzdys kaip elektroninės komunikavimo priemonės būtų galima efektyviai panaudoti ir, pažiūrėjau, sukurti tokią duomenų bazę, kurią galėtų pasinaudoti bet kas. Pratesiant broninės jang mintis, aišku, jūs kalbėsite apie pacientų saugumą už minutėlę atsitikti, aš manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Uh, aš irgi pritariu jos nerimui dėl e, medikų profesijos ir pacientų saugumo. Aš labai džiaugiuosi, kad jį užsiminė apie e, lingvisnės žinias. Berlyno pareiškime dėl e, medicinių profesijų tarpusavio pripažinimo būtent buvo pažvelgta į priekį. Baronienė paminėjo uh, dr. Barnį pavyzdį, um, bet taip pat ir praeitą savaitę buvo pavyzdys, kuomet man atrodo, daktar, ispanų daktaras, ne argentinų, ar, argentinietis daktaras registruotas Ispanijoje, dirbo Junktinėje karalystėje. Taigi yra tokių neraminančių pavyzdžių iš visų valstybių narių, manau, kur tikrai būtų galima daug ko pa, pa, pasiekti, e, daug ką padaryti, ypač kai nekalba apie pacientų saugumą. O dabar dėl to, ką kolega iš Italijos kalbėjo, iš tikrųjų tie dalykai yra labai svarbus. Labai svarbu, kad mes sistemą sukurtumėm teisingai. Dabar žodį suteikiu poniai Vailer ir po to poniai Pedersen, nes berots jums buvo užduota keletas klausimų dėl autorizacijos. Barbara Vailer. Ähm, ja, ich hab, um, ich habe zwei Fragen. Um... Ačiū, aš norėčiau pateikti du klausimus. Aš esu viena iš tų kolegų, kurie su didžiuliu entuzijazmu ir susižavėjimu, įkvėpimu patvirtino direktyvą, kolegas iš žaliųjų frakcijos linksi galvomis. Taip, mes tikėjomės, kad ta direktyva tikrai kažką pakeis Mes manėme, kad ta direktyva ne tik paskatins žmonės vykti dirbti į kitas šalis, bet, tarkim, kalbant apie Vokietiją, pagerins ir studijų kokybę, nes dabar kai kurios valstybės man, narės dar mano, kad jų studijų kokybė yra pati geriausia ir visos kitos valstybės narės turi vadovautis būtent jos pavyzdžių. Kai kurios e, profesinės veiklos, pavyzdžiui, turistų gidų veikla nėra reglamentuota visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Italijoje yra reglamentuota, e, Vokietijoje, tarkim, ne. Ar direktyva padengia ir tokius atvejus? Gal vis dėlto atsargiai po truputį formuojasi Europos darbo rinka. Kreipiuosi į poną Fuchs Man atrodo, kad tai, jūs, ką, kad tai, ką jūs pasakėte, yra labai gerai ir gražu, bet aš viską vertinu pakankamai kritiškai. Vieną kartą Europos parlamente vyko klausimas ir ten mes paklausėme tarybos ir komisijos, kodėl vyksta tiek daug procedūrų, kodėl direktyva net nėra įgyvendinama. Buvo atsakyta, kad viena vertus ta direktyva yra labai sudėtinga, O antra vertus, galbūt valstybės narės nelabai nori tą direktyvą įgyvendinti. Aš žiūriu, kas šalise darosi įgyvendinant Bolonijos procesą, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir man atrodo, kad ta Europos kvalifikacijų pripažinimo direktyva, taip pat Bolonijos procesas ir profesinė kortelė turėtų būti siejami tarpusavyje, tada viskas funkcionuotų. Uh, Kai kurie universitetai tolsta nuo Bolonijos proceso, užsiema savarankišką veiklą, bet galbūt reikėtų vadovauti senąją sistemą. Kai kurie sako, kad naujoji sistema yra geresnė. Aš labai liūdžiu dėl to, kad tokie didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių mes to nenumatėme, kai tvirtiname direktyvą. Aš manau, kad problemą reikėtų spręsti profesionaliai. Reikėtų kalbėti apie medicinos seserų, inžinierių, kitų profesijų atstovų veiklą. Aš esu nusiteikusi skeptiškai, aš tikrai tikėjausi, kad ši direktyva bus geriau įgyvendinta, o dabar nuolat girdžiu apie problemas ir kažkokias spragas. Nous sommes là précisément parce qu'il y a des difficultés suite à cette directive. Sur... Mes esame čia, kad tam, kad aptartumėme e, sunkumus susijusios su tos direktyvos įgyvendinimu. Žinoma, e, skeptiškas požiūris neišvengiamas, tačiau šį etapą turime įveikti. Pone Pedersen, jums suteiksiu žodį atsakyti klausimus ir taip pat ponui Fuchs. Ir mes dirbame pagal darbo atvarkę ir ponė Tidži. Galbūt jūs norite dabar kalbėti, nes antroje mūsų e, susitikimo dalyje pasisakys ponas Barnyje, galbūt jūs norite savo pasisakymą suskirstyti į dvi dalis. Dabar ponė Pedersen, prašau. Thank you. Um, I'd, I'd like to say that... Ačiū. Tai, kas ką tik buvo e, pasakyti dėl rašytinės deklaracijos, dėl rašytinio pareiškimo. Mes savo tyrimo metu tai būtent tai ir patvirtiname tokius duomenys. Valstybės narės tą rašytinį pareiškimą naudoja kitaip, nei buvo suplanuota ją naudoti ar taikyti. Tai yra buvo tikimasi, kad tos rašytinės deklaracijos pareiškimai bus naudojami kartais ad hoc pagrindu. Tikrai prireikus, pavyzdžiui, E, kalbant apie sveikatos rūpybos darbuotojus. Nes taip pat reikia kalbėti apie prie, priežiūros sistemas, kurios, pavyzdžiui, valstybėse narėse nebuvo aktyvuotos. Merci. Ačiū, ponia Fuchs. E, galbūt norite pasidalinti išvadomis po pirmosios mūsų e, posėdžio dalies. Ja, <clears throat> Meinung, Sie, Frau... Ačiū. Aš labai trumpai sureaguosiu tai, ką pasakė pane Vailer. Kalbėsiu apie inžinierius. Turiu pasakyti, kad Vokietija 98 procentais įgyventino Bolonijos procesą inžinierių veiklos rytyje. Aštuoniasdešimt procentų šalių e, egzistuoja profi, e, profesionalių inžinierių mokymas ir dėl to reikėtų nuoseklumą. Aš pas, turiu pasakyti, kad esu nusiteikęs optimistiškai. Aš manau, kad mūsų pavyzdžių pasinaudos ir kiti. Labai svarbu pasakyti Europos parlamentui, kad reikia panaudoti ir politinį svorį, siekiant įgyvendinti Bolonijos procesą. Padarykite dėl universitetų, bet dėl jaunimo, kuris yra pasiklydęs Ir jeigu politikai nedarys reikalingos spaudimo šiai reformai, tai jis užluks. Taigi aš jūs labai nuoširdžiai kreipiuosi, darykite spaudimą, darykite įtaką tam, kad būtų gyvendintas Bolonijos procesui, padėkite jauniems žmonėms. Jeigu neįgyvendinsite to proceso, tai nieko nepasieksite, ats, ats, atvirkščiai e, daug ką prarasite. Merci. Alors, monsieur Tidži, est-ce que vous voulez à ce moment... Ačiū, ponė Tidži. Ar jūs norėtumėte dabar pasisakyti, pakomentuoti diskusijas, nes aš žinau, kad jūs labai daug e, esate dirbę su šio projektu, kurį dabar kaip tik ir svarstame. I I brief, commissioner... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, nes e, komisijos narys Barnyje aptar šią sritį išsamei. Norėčiau tik pasakyti štai ką. E, buvo minėtas balonės procesas, kalbant apie šią direktyvą keletą kartų. Mes rengiamės netrukus e, pradėti išorės studiją, išorinę studiją apie tai, kaip sąveikauja šie du labai svarbus procesai. Aš tik norėjau tai pasakyti jūsų informacijai, o viską vėliau pasakys e, mano komisaras. Sur la première partie, euh, Antonio, bon, alors je vais laisser la parole. Euh, Tuomet žodį suteikiu ponui Antonijo Korėje de Campus. Uh, talvez tinha pedido para falar antes do representante da Comissão, mas. Uh, a, a... Aš rengiausi kalbėti, norėjau kalbėti prieš komisijos atstovo pasisakymą, bet noriu pasakyti štai ką. Daugelį valstybių vienyje tai, apie ką mes jau girdėjome šiandien, apie ką šiandien kalbėjo keletas kalbėtojų. Tai yra Bolonijos proceso įvaizdis labai nukentėjo. Daugelis universitetų teigia, kad jų netenkina Bolonijos procesas. Ir dažnai kuomet, teikiam, kuomet skelbiamas, skelbiamos konkursas darbo vietoje užimti, visada paprastai atskiriama, pavyzdžiui, profesija ar kvalifika, profesinės kvalifikacijos įgytos Bolonijos proceso dėka ir kitais e, būdais. Pavyzdžiui, Portugalija netgi bandyti, bandoma į, į, sukurti savotišką filtravimo sistemą reikalauti, kad žmonės, kad potencialus kandidatai priklausytų kokiai nors profesionalo asociacijai, ne tik turėtų reikalingą profesinę kvalifikaciją. Tai yra, tai labai apsunkina procesą ir tai tikrai sumeinevelti jaunimą, kuris ieško darbo. Uh, ir visada kas nors skundžiasi dėl tokių atvejų. Aš, pavyzdžiui, apie labiausiai nerimą kelintę atvejį, atvejį kurį girdėjau, girdėjau apie gydytojus. Norėtume, kad komisija, girdėjome, kad komisija rengia studiją šiuo klausimu. Tačiau galbūt reikia pažvelgti į kitą pusę, juk mums labiausiai e, rūpi pacientų saugumas. Tačiau turime nepamiršti e, sveikatos rūpybos srityje dirbančių profesionalų judumo, taip pat profesionalų asociacijų judumą. Norite pertraukti mane, klausia kalbėtojas. Antonijo, tu jau kalbė pagal, pagal temas, kurios numatytos antr, antroje mūsų susitikimo dalyje. Ačiū. Tu galėsi kalbėti antroje pasisakymo dalyje. Pone Lechneri. Kurz, um... Bolonija procesas, alles d'accord. Ačiū. Pritariu tam, ką pasakė ponas Fuchs. Aš iš pradžių neketinau sakyti to, ką sakė ponas Fuchs. Aš nemanau, kad galima visapusiškai remtis tik Bolonijos procesu. Bus tokių žmonių, kurie ir nedalyvavo Bolonijos procese. Gal galite pakomentuoti mano pastabą? Très bien. <laughs> Vous avez une réponse très brève aussi, sans doute. No. Puiku, jūs irgi turite trumpą atsakymą. Aš galiu ir dar trumpiau kalbėti. Mes atsižvelgiame į tokius atvejus, dėl to labai svarbu, kad nacionaliniai ekspertai dirbtų registrų komisijoje. Labai svarbu, kad dirbtų tokie ekspertai, kurie būtų susipažinę ir su balonės procesu, ir su senosiomis sistemomis. Ačiū. Alors nous allons donc entamer maintenant la deuxième Tuomet dabar perėsime prie mūsų posėdžio antrosios dalies. Dabar atsižvelgiant į mūsų prelegentų sudėti, daugiau dėmesio skirsime sveikatos priežos klausimams. Suteiksiu žodį ponui Patrick Fortui, kuris yra Prancūzijos farmacininkų tarybos atstovas. Mm, jis mm, atsakingas už nacionalinių įstaigų indėlį į Europinės ataskaitos rengimą. Po to suteiksiu žodį profesoriui Tonė Hazel, kuris atstovauja Junktinės karalystės slaugytojus ir akušerius. Tai e, čia kaip ir daugeliui medicinos profesijų yra automatinis pripažinimas taikomas. Taigi čia būtent e, profesoriui Hazel buvo pavesta irgi koordinuoti nacionalinį darbą rengiant direktyvos pakeitimus. Taigi iš karto suteikiu žodį ponui Fortui en intervenant à, à ce stade du débat, il, il est clair qu'on a déjà évoqué les. Ačiū, pirmininkė. Mm, buvo daug kalbėta jau apie sveikatos priežiūros sektoriaus riziką. Čia aš pasistengsiu nesiplėsti labai daug, kalbėdamas apie šią temą. Mm, sutelksiu dėmesį į tris aspektus. Visų pirma, europinį aspektą, aš paminėsiu farmacininkų patirties ataskaitas europinių lygmenių ir tuos rezultatus, kuriuos mes gavome po pavasario laikotarpio, kuomet buvo daug dirbta. Ypač po to birželio rugsėjo mėnesiais buvo renkta ataskaita ir būtent kalbant apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą ataskaitą. Uh, tam, kad būtų užtikrintas kvalifikacijų pripažinimas ES. Aš noriu priminti, kad yra dabar 15 direktyvų, yra penkios profesijos - medikai, chirurgai, dantistai, akušeriai, slaugytojai ir farmacininkai reglamentuojamos profesijos. Ir pirmininkė, jūs sakėte, kad direktyva turi būti įvertinta po penkerių metų nuo įsigaliojimo. Uh, jeigu, tam, kad jeigu reikėtų, būtų galima ją pakoreguoti. Kadangi mm, ponas Tydžė paragino mane pakalbėti apie tą įvertinimą, kadangi buvau būtent pakviesta šį klausimą padaryti, aš noriu pasakyti, kad būtent kompetitingos institucijos laikėsi tokio požiūrio, kad po, po pirmo to įvertinimo reikės nuspręsti, ar reikia koreguoti kompetiting, Europinę kompetitingų institucijų sistemą, būtent galvojant apie tas penkias profesijas. Ir buvo pasirinkta neapjungti visų penkių profesijų, o parengti kiekvieną ataskaitą atskirai kiekvienai profesijai. Ir aš konkrečiai pakalbėsiu apie farmacininkų profesiją. Taigi, dabar Noriu pasakyti, kad įvyko trys susitikimai šią vasarą. 2010 birželio 7 pradėjome darbą pirmąją posėdėje. Europos komisijos pavėdimu konkrečiai parengėme klausimyną kiekvienai profesijai atskirai, atsižvelgdami į direktyvos taikymą. Ir Liepos 9 vėl susirinkome, kad aptartumėm pagrindinės temas, tai yra įstaigos, laikinai teikiamas paslaugos, mokymas, tiek pradinis, tiek testinis mokymas, profesijos specialistų rengimas ir toliau kompetentingos institucijos. Uh, Trečią kartą sutikome, kad įvertintumėm apibendrintas tendencijas, pastabas, pasiūlymus, kurias pateikė komitetingos institucijos. Aišku, mes um, pasikalbėjome konkrečiai, gavome atsakymus iš 27 valstybių kompetitingų institucijų. Ir Man atrodo, iš tikrųjų ataskaita yra pakankamai išsami, nes būtent pasiremta gauta informacija. Ir pirmame etape, aišku, buvo siekta pagerinti, palengvinti sąlygas sveikatos profesijų specialistų mobilumui. Uh, E, konkrečiai rugsėjo 17-24 dienomis ataskaitos e, santrauka parengta konkrečiai tiem, kas, kas pageidautų konkretesnės informacijos, galima panalizuoti ją. Kadangi jau daug pirmose, pirmoje diskusijų dalyje buvo kalbėta apie tą saugumą medicinos profesijose būtent labai svarbu kalbėti, va štai pavyzdžiui, ką kolegės iš Didžiosios Britanijos pasakė, mes siekime užtikrinti piliečių saugumą visoje Europoje. Iš tikrųjų, dėje yra profesinių klaidų, pasitaiko, tačiau mes ypatingą dėmesį skiriame tam klausimui, kad profesionalai kurie yra apmokyti kažkokioje valstybėje narėje ir kuriems, pavyzdžiui, dėl kažkokių tai veiksmų yra atimta teisė užsiimti tą konkrečią profesiją, kad jie negalėtų nuvykti į kitą valstybę narę ir ten ją laisvai užsiminėti. Taigi, dabar dėl įstaigų konkreti informacija. Čia viskas pakankamai paprasta. Mm, Automatis pripažinimas yra tikrai sėkmingas tiek uh, kitom medikų profesijoms, tiek farmacininkų profesijai. Viskas vyksta gerai. Na, svarbu, kad traukinys vis tik tai atvyktų ir jeigu galima laiku. Uh, Vokietijos e, parlamento atstovas štai neseniai kalbėjo apie tai ir aš noriu pabrėžti, kad tikrai rezultatai buvo labai įdomus, kuriuos mes gavome, bent jau dėl farmacininkų. Dabar dėl laikino paslaugų teikimo. E, farmacininkams tai yra naujas dalykas. Kitose medikų profesijose tai jau egzistavo, o farmacininkams tai yra naujas dalykas. Uh, Ir reikia pasakyti, kad e, čia yra pakankamai nedidelis skaičius e, konkrečių atvejų, todėl patirties yra nedaug dar sukaupta tam, kad galėtumėm patenkinamai įvertinti o, tą patirtį. Tačiau, kas mums yra labai svarbu, tai yra aišku medikų apmokymas ir aišku ir farmacininkų apmokymas. Panašu, kad vertinant e, ats atsakiusių kompetitingų institucijų um, pateiktą informaciją, apmokymas yra pakankamai patenkinamas. Um, dėl stažuočių šeši mėnesiai uh, pageidautinas variantas, uh, tam teiktina pirmenybė nei tokiem kažkokiam um, kursam, kurie būtų atskirais fragmentais išskirti, išskirti. taigi apma, apmokymo laikas penkeri metai ir šeši mėnesiai bu, yra adekvatus kad tai labai svarbu, kad tas apmokymas būtų būtent vienu kartu suteiktas, o ne fragmentuotas. Be to, aišku, yra dar e, atitinkamai paminėtos problemos dėl e, priimančio šalies kalbos mokėjimo. Toliau kalbant apie e, studijų formalizavimą, kompetencijų įvertimą farmacininkų atveju, nuo 85 metų yra galiojančios nuostatos pas, pas, praeitais metais labai smarkiai pakeistos nuostatos dėl farmacininkų kompetencijos. Taigi aš manau, kad reikėtų būtent atsižvelgti į tuos pasikeitimus įvairiose sritise dėl medikų apmokymo, atsižvelgiant, aišku, į technologinius pasikeitimus, bendrai pažangą sveikatos priežiūros srityje. Dar vienas svarbus dalykas yra testinis mokymas. Aišku, kad jeigu aš uh, turiu diplomą gavęs 70 metais ir po to nei jokio uh, daugiau um, mokymo, jokio testinio, jokių kursų, tai aš vargu ar galėčiau vadinti save farmacininku. Būtent tas testinis mokymas leidžia profesionalui išlikti profesionalu. Ir čia, aišku, svarbios galimybės ne tik tai savo valstybėje kažkoks tai kursus lankyti, bet išvykti ir kitur. Ir yra vis daugiau tokių specialistų, kur, um, pavyzdžiui, Pavyzdžiui, jeigu vienoje šalyje neįmanoma rasti tos ryties specialistų, labai svarbu, kad būtent mm, ta, ta, būtų galimybė iš kitos valstybės profesionalams atvykti. Teisinis mokymas todėl čia yra labai svarbus. Dabar dėl kompetitingų institucijų vaidmens. Mes mm, minėjome būtent IMI projektą ir diskusijose apie tai buvo jau kalbėta šiandien. Uh, kompetitingos institucijos pabrėžė, kad šis projektas yra naudingas ir tos institucijos, kurios dalyvavo šiame ekspertinėme įmi projekte, labai džiaugiasi juo. Tiesa, dar ne visose valstybės narėse yra pakankamai noro, ryšto dirbti pagal šią sistemą. Tačiau štai tik girdėjome pasisakymų, kad, pavyzdžiui, yra tam tikrų pozityvių pasikeitimų, pavyzdžiui, ergonomijos rytyje. Uh, Toliau bendradarbiavimas tarp kompetitingų e, institucijų ir Europinė kortelė, man, mūsų manimų, tai duoda pridėtinės vertės, pripažįstant diplomus, palengvinant mobilumo sąlygas medikams bendrai tiek įsisteigti, tai teikti laikinai e, paslaugas ir tikrai mūsų atsakymai surinkti yra pozityvus. Mes galvojame, kad uh, Tokias korteles privalo išduoti kompetitingos institucijos, kaip kad tai apibriešta direktyvoje mm, kolega, inžinierius, štai tik ką kalbėjo apie tai ir iš tikrųjų labai svarbu yra apibriežti tą teisinę bazę, pagal kurią ta kortelė turėtų būti išduodama. Ir manau, kad komisija tikrai turėtų mm, padirbėti šio klausimu dėl tos kortelės išdavimo, nes uh, E, tikrai tai galėtų būti labai naudinga e, būtų sveikatos priežiūros specialistų profesijoje, ypatingai ir, ir, ir testinio mokymo tikslais, ir telemedicinos, pavyzdžiui, paslaugas teikiant, kas yra įdomu mūsų spe, specialybėje ir bendrai prieinant prie medicinos e, bylų ir taip toliau. Taigi tokios e, išvados, bent jau iš to darbo, kuris e, buvo atliktas per pakankamai trumpą laikotarpį, taigi dabar reikėtų galimybių pagilinti mūsų sukauptas žinias iš tos analizės. Tačiau reikia pabrėžti, kad tai yra tikrai labai įve... novatoriškas įvertinimo požiūris pritaikytas uh, Labai svarbu, aišku, akcentuoti paciento apsaugą, kai eina kalba apie medikų profesiją, o, o farmacininkų srityje, aišku, reikia peržiūrėti pradinį farmacininkų apmokymą, ne vien tik tai trukmės prasme, bet ir um, formos prasme, būtent akcentuojant pacientų apsaugą. Reikia ieškoti būdų pagerinti bendradarbiavimą tarp kompetitingų institucijų. Aš apie tai savo pasakymo pradžioje kalbėjau, kad uh, tiek um, kompetiting, Europos kompetitingų institucijų sistemos rėmose, kad galėtų būti, būtų galima koordinuotai vykti tą bendradarbiavimą. Tiek įmi projekto rėmose, aišku, tą įmi projektą reikėtų plėtoti tą dvose, kaip jis buvo iki šiol gyveninamas. Tai tokios galbūt pagrindinės linijos, kurias mes um, iškristalizavome po to pirmoje uh, farmacininkų uh, bendro darbo, kur dirbo darbo ir ministerijos ir agentūros ir tarybos iš tikrųjų tai buvo labai skirtingi požiūriai, kurie leido mums labai praturtinti mūsų atliktą įvertinimą. Ačiū. Euh, Pone Fortui, e, dėkui už tikrai labai įdomų, įkvepiantį e, pasisakymą. Iš tikrųjų reikia E, entuziastingai imtis, entuziastingai imtis šio darbo. E, tačiau man, manau, kad einame teisingų kelių. Dabar norėčiau suteikti žodį profesoriui Toni Heizeliui, e, kuris atstovauja seselių ir akušerių e, asociaciją Junktinėje karalystėje. Ačiū, noriu padėkoti už man už kvietimą man kalbėti čia, man tai tikrai yra didelė garbė ir privilegija. Taigi, tai yra jau trečiasis konsultacijų proceso skirto šiai direktyvai etapas ir komisija renka informaciją apie direktyvos įgyvendinimą įvairiose valstybėse narėse. Mūsų asociacija buvo tikrai e, pamaloninta to, kad jai buvo patikėta koordinuoti e, gyvendinimo ataskaitų rinkimą. Mes atstov, mūsų organizacija atstovauja akušeris ir mūsų specialistų registre yra didžiausias skaičius profesionalų. Ir Prancūzijos atitinkama institucija e, su mūsų pagalba taip pat koordinavo ir, ir, ir rengė taisyklės, akušerio darbo taisyklės Prancūzijoje. Taigi mes e, surengėme tris susitikimus, rengdami informaciją ir mums. Mm, taigi, ir, ir na, mes ypač džiaugiamės tuo, kad darbas buvo taip sklandžiai suorganizuotas, nes, laiko, nes praėjo nedaug laiko. Uh, Ir e, mes sulaukime 26 ataskaitų apie seselių darbą, slaugų darbą ir 24 ataskaitas, 24 ataskaitų apie akušerių darbą. Tos ataskaitos yra tikrai labai informatyvios. Kaip tikriausiai suprantate, direktyva įgyvendinama labai nevienodai, yra įvairių skirtumų. Tai atspindi e, skirtingai paskirtų, skirtingas kompetencijas turinčių institucijų uh, darbą. Tačiau kai kurie aspektai yra bendri, pasikartoja visose valstybėse narėse. Ir mūsų pirminės išvados jau yra prieinamos komisijos svetainėje. Pirmiausia, bendro minimalaus išsilavinimo klausimas. E, tokie patys reikalavimai keliami akušeriams kaip ir prieš 30 mečius, o dabar akušerės ir slaugos darbuotojams, darbuotojai atlieka daug daugiau užduočių. Slaugos darbuotojai savo darbe turi remtis aiškia informacija, diagnoze. Ir daugelį valstybių teorija ir praktika tarsi nebesiskiria ir reikia priimti, reikia e, įs, būti atviriems, nes taikomi nauji mokymo metodai. Testinis e, profesinis lavinimasis turėtų būti privalom, yra privalomas 18 valstybių narių. Ir manome, kad tai turėtų būti numatyta direktyvoje, nes tai numato, nes būtent tai užtikrins kokybišką sveikatos rūpybą. Keitimasis informacija, kitas rytis. E, požiūriai skiriasi ir tie požiūriai atspindi duomenų apsaugos e, sistemų skirtumus valstybės narėse, tačiau mes taip pat e, gavome informacijos, kad IMI e, pavojaus skelbimo mechanizmas turėtų būti pritaikytas ir kitoms profesijoms. Kalbų žinojimas, kalbų žinojimo tikrinimas. To atsakomybė už tai daugiausia tenka darbdaviui, tačiau 13 iš 36 ataskaitų yra informacijos apie tai, kad skundžiamasi tuo, kad akušerės persikeliančios dirbti į kitą valstybę e, ne, nemoka tos valstybės kalbos. Aš labai trumpai pristačiau svarbiausius klausimus. Aš tikiuosi, kad ta informacija jums bus naudinga kuomet komisija e, toliau vykdys direktyvos peržiūrą ir detalesnė mūsų mm, atlikto darbo ataskaita ir išsamesnės išvados yra komisijos e, tink... Tai svetainėje, bet aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Merci. Je constate euh, vraiment avec... Euh, Ačiū. Mes tiesiog nepriekaištingai dirbame mes turime laiko diskusijoms ir raginu visus parlamento narius, atstovaujančius ir kitas valstybės, taip pat pasisakyti, nes tai yra pasikeitimas nuomonėmis. Dabar norėčiau suteikti žodį Spyros Taliadūros iš Graikijos, kuris yra Graikijos parlamento narys. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και να παρακαλέσω τους... Ačiū už man sutiktą galimybę pasidalinti kai kuriais pastebėjimais ir norėčiau, kad Europos parlamento nariai manęs klausytųsi. Direktyvos tikslas, kaip atrodytų, yra užtikrinti geresnės judėjimo sąlygas profesionalams, įvairių sričių darbuotojams. Ir Mes kalbame apie judumą, laisvą judėjimą, paslaugų teikimą ir tokias galimybės galim pasinaudoti piliečiai, kurie nori įsikurti kitur. Tačiau Graikijoje pradėjus gyventinti šią direktyvą ir atlikus tyrimus pasteb, buvo padaryta išvada, kad 80 procentų tų asmenų, kurie pasinaudoja šios direktyvos galimybėmis, išvyksta kitur tam, kad išvengtų, kad, kad, kad būtų kad galėtų pasinaudoti savo įgyto diplomo e, pranašumais. Pri... Todėl mes siūlome e, anuliuoti tam tikrą nuostatą. Tada kas nustatas šioje direktyvoje? Ir mes kalbame apie automatišką profesinių kvalifikacijų pripažinimą, kalbant apie kai kurias profesijas, pavyzdžiui, apie e, sveikatos rūpybos darbuotojus, architektus, o tuo tarpu kitų sektorių, kitų profesijų atstovams tas automa, automatiškumas netaikomas, juk egzistuoja nepaprast didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių švietimo sistemų kad būtų galima kalbėti apie tokį visišką automatišką atitikimą. Pateiksiu pavyzdį. Uh, pavyzdžiui, kineziterapeutai. Graikijoje būtina įgyti diplomą universitete, kad galėtum dirbti kineziterapeutų, o kitoje valstybėje užtenka turėti vidurinės mokyklos išsilavinimo e, atestatą. Taip pat kalbant apie paslaugų teikimą, kuomet nekontroliuojamas tas paslaugų teikimas ir netikrinamos žinios, ne, negarant, taigi taip neužtikrinama, kad paslaugos siūlytojas turi pakankamai žinių ir išsilavinimo mm, tas paslaugas teikti. Dar vienas dalykas. Galima būtų daryti prielaidą, kad asmuo išvykstantis į kitą valstybę dirbti žino tos valstybės kalbą. Tačiau peržiūrinėjant direktyvą reikėtų e, įtraukti papildomus reikalavimus, e, kelti reikalavimus dėl patirties prieš suteikiant galimybę dirbti. Galbūt reikia pasigilinti tai šiek tiek giliau. Juk jeigu norime tapti e, erdvę be vidinių sienų, labai svarbu imtis priemonių, kad būtų išvengta problemų nacionaliniu mastu. Euh, Filippo Buico iš Italijos senato. Grazie signora Presidente. Innanzitutto vorrei dire che la revisione della direttiva può. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad direktyvos peržiūra galėtų būti puikia galimybė rasti tokius sprendimus, kurie padėtų išspręsti tas problemas, kurios atsirado pirmuoju gyventinimo etapu. Europa tikrai net turėtų atsaky, atsisakyti idėjos sukurti savo vidaus rinką, ypač turint omeny tai, kad šiuo metu išgyvename sunkius laikus. Turime įveikti savo baimę, turime įveikti priešiškumą, kaip kad buvo paminėta Monti pranešime. Na ir norodam, norėdami susidoroti su tokiomis baimėmis ir nacionalistiniais būkštavimais, turėtumėm užtikrinti, kad standartai yra visiškai aiškus ir kad visos valstybės narės juos įgyventins. Reikėtų vengti spragų, kurios gali bandyti išnaudoti valstybės narės arba atskiri asmenys, turėtumėm sukurti europinius standartus įvairioms profesijoms. Nepamirštami, kad mes norime apsaugoti vartotojus, o taip pat ir profesionalus. Taip pat turėtumėm apibriežti minimalius standartus dabar vykstančiam profesiniam mokymui arba papildomam kvalifikacijos kelimui. Taigi aš manau, kad tas pasiūlymas, kurį pateikė Vokietijos inžinieriai ir kurį šiandien aptarinėjame, yra itin naudingas. Aš manau, kad tai būtų puikus indėlis E, šis e, pasiūlymas būtų, gali būti gyvendintas antrame harmonizavimo etape. Turiuomenį tą profesinę kortelę, kuri pirmo etapo metu būtų dėgiama savanoriškai, bet aš esu įstikinęs, kad jau antro etapo metu tai galėtų būti visų siekiamas tikslas. Tuomet būtų neutralus pripažinimo procesas būtų lengviau pripažįstami profesiniai įgūdžiai ir įgyta kvalifikacija. Aš esu įsitikinęs, kad e, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tas rekomendacijas, kurios pateiktos dokumente. Ir uh, sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų, vaistininkų, akušerių patarimus. Aš manau, kad reikia papildyti Bolonijos procesą. Šis procesas turėtų būti tęsiamas. Tačiau, kalbant apie profesinę patirtį ir profesinės asociacijas, Tai taip pat neturėtų būti pamiršta. Reikėtų rasti bendrus profesinius standartus, kurie padėtų įvertinti profesinius įgūdžius ir profesinę veiklą. Man atrodo, kad dabar turime puikią progą, nes, nes nacionaliniai parlamentai, nacionalinės vyriausybės ir visi kiti uh, po šio susitikimo galės ir toliau dar viską apmastyti ir prisidėti prie legalių nuostatų optimizavimą. Ačiū. Je retiens bien ce que vous venez de dire et surtout votre dernière. Su ypatingu dėmesiu klausiausi e, jūsų pasisakymo, ypač paskutinės frazės, e, iš tikrųjų, jeigu norime pozityviai dėti į priekį. Dabar suteiksiu žodį kolegai Žyvan, kuris yra Europos parlamento narys ir kurio profesija tiesa yra labai paliesta šių diskusijų. Taip, esu medikas, e, Pirmininkė ir iš tikrųjų dar ir prieš tapdamas Europos parlamento narių puikiai žinau e, šios ryties aktualės. Pone Vailer, man atrodo, labai teisingai rezumavo e, visą tai, kad mes visi esame tikri, jog Um, mūsų šalyje švietimas, kokia tai bebūtų profesija, yra geriausias. Ir būtent tas yra didžiausias sudėtingumas galbūt, nes aišku, įdėliame pasaulyje, jeigu profesijos visose valstybės analise būtų identiškos, tai, tai būtų gerai, tačiau taip nėra. Britų slaugytojas netokį patį darbą kasdien atlieka, kaip, kad, pavyzdžiui, prancūzų slaugytojas. Ir jeigu ir pirminis parengimas specialisto būtų identiškas, tai mums nebūtų tikslo čia būti ir diskutuoti. Tuomet nebūtų reikalo baimintis, kad mm, A valstybė narėje kils problemų dėl uh, išsilavinimo įgyto B valstybė narėje. Todėl labai svarbu kad, e, tarkim, po penkerių, dešimties ar penkiolikos metų galėtumėm įvertinti, kodėl direktyva e, neveikia taip, kaip e, iš pradžių buvo numatyta. Taigi, būtent mes turime pažvelgti į problemos šaknis, į pirminį specialistų parengimą. Ir kitas dalykas, jūs visi sakėte, kad yra tos baimės, to nerimo, nacionalinės specifikos. Kai Ir, ir čia kiekvienos ryties specialistas gali mums padėti rasti tos bendruosius jungiančius taškus ir mes galime tada kartu siekti, kad uh, prancūzų medikas būtų parengtas taip kaip uh, suomių medikas ar rumūnų medikas. Bent jau taip viskas turėtų judėti tą linkmę. Ir galbūt jūs nacionaliniai įstatymų leidėjai galėtumėt paspartinti tą judėjimą įvairiomis priemonėmis, tomis priemonėmis, kurios leistų būtent ir įveikti tą baimę kiekvienoje valstybė narėje. Kas ta baimė? Ta baimė gali būti iš dalies sušvelninta būtent diskusijomis tarp mūsų, tarp valstybių narių, tam, kad um, galbūt iš tikrųjų uh, visų sričių specialistai turėtų būti bent iš dalies apmokami kažkur užsienyje. Pavyzdžiui, galbūt iš tikrųjų visų sričių specialistai mm, turėtų bent dalį laiko uh, savo karjeroje išvykti į kitą uh, valstybę padirbti. Tai būtų tikrasis mobilumas, tai leistų iš esmės panaikinti tas baimės ir lengviau priimti kitą kitą specialistą, kitą žmogų. Mėly kolegos, aš nekartosiu viso to, ką kolegos jau išsakė. Aš manau, kad svarbiausias iššūkis yra, um, aišku, techninis, tačiau visų pirma ir psichologinis. Būtent nebijokime specialisto, kuris įgyjo išsilavinimą kitoje valstybėje narėje. Aš esu tikras, kad mes visi puikiai uh, esame gydomi, kuriame Europos kampelėje mes bebūtumėm, nes nežiūrint to, kad mūsų medikai yra įgė skirtingą išsilavinimą. Les... Ačiū. Dabar žodį suteiksiu baronieniai Aukasen iš Lordų rūmų, kuri yra vidaus rinkos komiteto pirmininkė. Taigi tikiuosi, manau, kad mūsų, mes turėtumėme neblogai sutarti. Ačiū pirmininkė. Kaip pakomitečio atsakingo už vidaus rinką pirmininkė, mes palaikome mintį, kad, profes, kad žmonės turėtų galimybę, turi turėti galimybę laisvai judėti e, e, e, ES ir dirbti. Tačiau jų, Junktinės karalystės patirtis atskleidžia, kad dabartinė sistema tikrai nėra tobula, kaip jau neseniai girdėjome. Mes norime tokios sistemos, kuri būtų paprasta, nesunkiai suprantama ir e, specialistams ir visuomeniai, kad ji būtų skaidri, patikima, nebrangi ir kad nebūtų e, spragų, spragų ją piknaudžiauti. Čia, darau, nuor, čia prisimenu kolegos iš Italijos pasisakymą. Direktyva turi numatyti galimybę valstybėms narėms užtikrinti, kad kitų valstybių specialistai būtų pakankamai kompetitingi, kad galėtų dirbti kitur. Čia negali būti jokių nuolaidų. Taigi taip pat reikia kelti reikalavimą dėl kalbos žinojimo. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje atitinkamai bendrautų, tinkamai bendrautų vienas su kitais, kad pavyzdžiui, e, ponios Stiller e, pavyzdys, kurį prisimenu, tarkim, Ispanijos valdžia turėjo informuoti Junktinės karalystės e, medikų tarybą, kad Ispanija kažkokiam gydytojui uždraudė verstis praktiką šalyje. Uh, Taigi reikia išsiaiškinti, kaip kompetitingos institucijos galėtų geriausiai bendradarbiauti. Bet kaip jau sakiau pradžioje, svarbiausia užtikrinti vis dėlto, kad žmonės norintys tai daryti galėtų persikelti į kitą šalį dirbti, bet tas procesas turi būti saugus. Merci. La parole... Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponui Mikaeliui Pontuas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 prezidento dekretu nusprendė reformuoti Graikijos teisės aktus, kad jie atitiktų ES teisės aktus. Tai buvo vienas iš ponios Diemandopulos prioritetų, kuri, kaip žinote, dirba ir Europos komisijos nare. Galbūt aš ir klystu, ponė pirmininkė, bet ši evoliucija, šie pokyčiai neatsispinti 2010 metų vidaus rinkos tendencijų lentelėje. Taigi, prie Graikijos, apie Graikiją tai nepažymėta. Aš suprantu, Aš norėčiau mm, paprašyti, kad kitoje, sudarant kitą lentelę, tie duomenys būtų rašyti. Aš ne, nesutinku su kritika dėl vėlavimo, kuri buvo išsakyta Graikijos atžvilgiu. Graikija įsipareigojo e, pasivyti ir, ir įveikti visas kliūtis. E, Ir mes visose sritise stengiamės įgyvendinti tas nuostas, ypač noriu dar kartą priminti, kad buvo primtas prezidento dekretas, kuriuo siekiame pašalinti visas galimas biurokratinės kliūtis. Tačiau tai galbūt neišsprendžia visų problemų. Daugybė susijusių problemų aptarė ir kiti kolegos, pavyzdžiui, kolegė iš Italijos, ponia Boldi. Italija ir Graikija e, yra regione, kuriam iškyla tos problemos, su kuriomis galbūt tiesiog nesusidarė kitos ES valstybės narės. Taigi, reaguodamas į ponios Boldy pasisakymą, norėčiau kai ką pasakyti apie inžinierius. Pavyzdžiui, valstybėse narėse yra politechnikos institutų, kurių mokymo programuose nėra disciplinų e, pastatų seisminio atsparumo kriterijų. Graikijoje yra kitaip. E, ir čia perinu prie vieno svarbiausių klausimų, dėl mes iš esmės kalbame apie Europos piliečių saugumo užtikrinimą. Perkeldama direktyvą, Graikija paskaičiavo, kad kalbant apie architektų specialistus, e, akušerės, farmacininkus. Tai jų tų, žmonių, tų specialistų kvalifikacijos yra pripažįstamos automatiškai ir kad čia tikriausiai problemų neiškyla. O daugybė kalbėtojų kalbėjo apie kalbų žinojimo problemą. Ir aš pritariu toms mintims. Ir ponė pirmininkė, prieš užbaigdamas pasisakymą, noriu Pa, pa, pa, dar kartą pasipinti, kad mes esame pris, pasirengę prisidėti prie, šio, prie šių procesų paspartinimo ir jų našumo užtikrinimo. Manome, kad toliau turi būti tęsiamas dialogas su nacionaliniais parlamentais ir tai yra vienintelis kelias, e, kuriuo turime eiti. Ačiū. Merci, mais vous allez avoir un dialogue dans le temps entre parlement national. Ačiū. Iš tikrųjų, dabar tarsi vyksta dialogas e, tarp Graikijos nacionalinio parlamento ir Graikijos atstovo Europos parlamente. Suteiksiu žodį kolegai Trenta Filidis. Ačiū pirmininkė. Taigi, Visų pirma, kalbame apie um, teisę į darbą, darbuotojų darbo sąlygas, darbo jėgos judėjimą, kuris yra mm, judėjimo laisvių vienas iš ramstis, iš tikrųjų labai svarbus um, bendros politikos elementas. Taigi, dabar kalbant apie direktyvą dėl kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo, mm, kiek tai yra sėtina su skirtingais režimais, kurie egzistuoja valstybėse narėse. Aš bijau, kad uždarų profesijų atvėrimas turės įtakos darbo teisiai. Taigi labai svarbu būtent galvoti apie teisinius aspektus. Kitas dalykas, kalbant apie pačią praktiką, yra įvairių sukčiavimo elementų, ypač kai nekalba apie veiklą per sieną kitoje valstybė narėje. Todėl svarbu galvoti apie teisinės nuostatas būtent dėl tokių asmenų, kurie tokių sukčiavimo užsima. Uh, Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, asmeniui atimta teisė užsimti profesiją vienoje valstybė narėje, kad jis negalėtų dirbti kitoje valstybė narėje toje profesijoje. Tačiau kaip užkirsti kelią tokiems atvejams, kokia būtų juridinė procedūra, kokia būtų juridinė bazė, kaip tai reiktų daryti. Dėkui. Euh, Prieš suteikdama žodį ekspertams, kurie galbūt atsakys į jūsų tikrai labai svarbius iškeltus klausimus, aš dar suteiksiu žodį ponui Žazinski, kuris yra iš Lenkijos Seimo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jestem z Polski. W Polsce, jeśli chodzi o implementację dyrektywy. Ačiū pirmininkė, aš iš Lenkijos. Kai kalbame apie direktyvos, šios direktyvos įgyvendinimą Lenkijoje, manau, kad mm, savo priekaištauti dėl kažko ir negalėtumėm. Aš gal norėčiau pakalbėti apie kitą aspektą. Akivaizdu, kad yra skirtumų, kai nekalba apie kvalifikacijas tai e, sėtina su tradicijomis, su praeities e, patirtimi. Galbūt, kai eina kalba apie inžinierius, mechanikus ar panašiai, situacija yra vienokia. Čia inžinierių darbas juk tiesiogai neįtakoja žmonių sveikatos ar gyvybės netgi. Visiškai kitokia situacija, kuomet eina kalba apie, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros profesijas. Todėl turėtumėm šį klausimą vertinti būtent tų e, skirtumų kontekste. Aš norėčiau mm, užduoti klausimą mm, ataskaitų rengėjams. Mm, dėl to, kaip e, valdžios institucijos ir, e, ar profesinės asociacijos e, laikosi skirtingų požiūrių, ką tuomet daryti. Pavyzdžiui, jeigu valdžios institucijų požiūris yra vienoks, medikų asociacijų požiūris yra kitoks. Tarkim, kai eina kalba apie teikiamų paslaugų kokybę, jeigu požiūris yra iš medikų pusės, pavyzdžiui, kitoks. Labai svarbu nepriboti konkurencijos. Na ir kalbant apie tokias e, reglamentuotas profesijas, tai yra dar svarbu. Nuo inžinierių labai priklauso tolimesnė ekonomikos plėtra įvairiose šalise, taip pat ir Europos Sąjungoje. Ir būtent dėl to čia reikėtų siekti desnės harmonizacijos. Alors, avant de donner les réponses, euh, la parole aux experts pour... Ačiū, dabar suteiksiu žodį ekspertams atsakyti į klausimus. Dar tiesa turiu du prašančių žodžių, Katrin Stiller ir Antonio Kampito. kur kadangi aš tik um, nutraukiau jo pasisakymą, tai suteiksiu jam vėl žodį. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ankstesniems kalbėtojams. Turiu pasakyti, kad statybos sektorius yra vienas iš pavojingiausių sektorių kelia gali kelti pavojus saugai ir sveikatai. Įsivaizduokime, kad inžinierius prastai suprojektavo pastatą, pastatas sugriuvo, kažkas tai žuvo, uh, tai yra didelė nelaimė, taigi reikėtų užtikrinti nuoseklę tokių profesionalų, inžinierių, tarkim, mokymo programas. Aš norėjau pateikti klausimą ponui Fortu. Ponas Fuchs kalbėjo apie tai, kad ir in internetu galima užtikrinti mokymą. Kaip Jūs manote, ar farmacininkai taip pat gali naudotis tokiu mokymu, kaip Jūs manote, ar farmacininkų farmacijos sektorioje taip pat turėtų būti išduodamas tokios kortelės farmacininkams? Ponas Ivanė kalbėjo apie tai, kad Valstybėse narėse skiriasi taisyklės medicinos seserims, taigi galbūt reikėtų keistis geriausią turimą praktiką. Tai yra svarbu, kalbant apie mokymą, standartus. Galbūt situacija skiriasi Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje, bet galbūt reikėtų kažkokiu tai bendrų standartų. ar e, mūsų komitetas nagrinės ir standartizacijos klausimą. Na, bet labiausiai mane domina, ar ir, tarkim, farmacijos sektorija galėtų pasteisinti tokią profesinę kortelę. Ačiū. Obrigado, Bernard. Obrigado, Bernadette. Uh... Ačiū, Bernadette. Mano šalyje Maždaug 15 procentų gydytojų ir medicinos seserų yra atvykę iš kitų šalių. Kalbant apie mūsų šalyje parengtus daktarus ir medicinos seseris, tai jų nepakanka, tiesiog trūksta specialistų. Uh, Ir būtent dėl to nacionalinės institucijos, kurios atsakingos už visuomenės sveikatą, vedinos pačių geriausių pasaulyje ketinimų siekia užtikrinti mobilumą, užtikrinti profesionalų srautus tarp šalių. Mano šalyje šiuo metu uh, situacija yra pakankamai problematiška. Kai kuriuose Europos regionuose situacija yra kontroliuojama, kai kur ne. Vienose regionuose paklausa yra didžiulė, kitose netokia didžiulė. Ir tai yra jau problema. Nacionalinis protekcionizmas. Yra dažnai susijęs ne su struktūrų apsauga, bet tiesiog e, vietinių darbuotojų asociacijos gina savo interesus. Įdomu būtų išsiaiškinti, yra, kokia yra situacija atskirose valstybėse narėse. EBPO yra paskelbusi studiją, kuri pateikia labai įdom, įdomius e, skaičius susijusius su gydytojų rengimu. Aš manau, kad reikėtų pradėti vertinti kontekstą atskirose šalyse, pažiūrėti, kaip e, valstybėse narėse yra gyventinama direktyva ir galbūt jos įgyvendimas yra blokuojamas kai kuriuose šalyse, tai tokia atveju reikėtų išsiaiškinti būtent, kas blokuoja direktyvos įgyvendinimą. Ah, oh ne, atsiprašau, sako pirmininkė, aš suteikiu žodį ir jums. Ačiū, Bernadette. Aš turiu konkretų klausimą ekspertams. Visi e, E, e, kalbu apie visus sveikatos rūpybos sities darbuotojus ir kalbu apie susijusią riziką. Aš turiu paprastą klausimą, bet tikriausiai jūs neatsakysite, nes uh, nėra duomenų, nėra skaičių. Ar, ar tie skaičiai yra įvertinami, ar kažkaip tai galima įvertinti tą grėsmę? Ar, ar yra kažkokiu tai galimybių, kažkokio pagrindo kažkam priešintis tai sistemai. Pavyzdžiui, yra įdomenų apie tai, kad Prancūzija nuo 10 iki 50 tūkstančių asmenų miršta Prancūzijos ligoninėse dėl gydimo komplikacijų, dėl kitų komplikacijų, iš esmės dėl gydytojų veiklos. Kalbu apie išsilavinusius, e, kalbą puikiai mokančius gydytojus, kurie atitinka visus kriterijus. Taigi, 10, 20 ar 50 tūkstančių, tarkim, pacientų miršta kiekvienais metais, gydomi kvalifikuotų gydytojų. Todėl aš nesu tikras, ar, pažina, jeigu gydytojas pras, gydytojo išsila, kvalifikacija yra netinkama, ar jis, tarkim, negali dirbti kažkokią ligoninėje, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių, ar kalbant apie statistiką, apie duomenis, iš esmės. Uh, kalbant apie statistiką, ar čia nėra didelės problemos, ar tai nėra tam tikras, e, tam tikra priežastis priešintis šiam procesui. Aš pati norėčiau užduoti klausimą. Kitoje direktyvoje dėl medikų profesijos tai yra dėl pacientų teisių, dėl tarp valstybinio gydimo. Uh, Mes darbo grupėje kalbėjome apie tai, kad reikia nepamiršti rizik, rizikos, net jei ta rizika yra minimali ar net ne, neegzistuojanti. Bet mes ėmėmės tikrai labai, labai uh, e, apitikrais duomenimis. Na, yra tokių statistinių duomenų, bet galbūt šiandienos diskusijose mes galėtume ir apie tai kalbėti. Ir dabar žodį suteikiu ponui Fortui pradėti. Merci, Madame la Présidente. Uh, Ačiū pirmininkė, tikrai um, daug klausimų parlamentarai uždavė um, ir todėl bus sudėtinga um, trumpai į juos atsakyti, um, bet um, visų pirma, aš kalbu kaip farmacininkas. Mano misija buvo parengti ataskaitą dėl farmacininkų profesijos. Mm, todėl Mm, aš dirbau ir aš prakart grupiai vadovavau, būtent kur buvo galvojama apie mm, Europos profesinė kortelė penkioms specialybėms, kurias e, reglamentuoja direktyva. Aš kaip jau minėjau, tai yra būtent medikai, farmacininkai, e, slaugytojai, penkios reglamentuojamos profesijos. Mes sutikome su visomis kompetitingomis institucijomis, institucijomis valstybėse narėse. Mm, kai kuriais atvejais tai buvo mm, profesinės asociacijos, kai kuriais atvejais tai buvo ministerijos, atitinkamai tas, kas buvo numatyta Man atrodo, kažkokios tai opozicijos tarp ministerijų ar profesinių asociacijų nėra ir aš stengiausi irgi savo požiūrė per nelik daug neapsiriboti. Pavyzdžiui, protekcionizmų, kai nekalba apie um, farmacininkų judėjimą Europoje. Ir būtent mes norime sudaryti palankias e, sąlygas mobilumui. Būtent e, ne vien tik tai mobilumą paskatinti, bet sukurti palankias sąlygas mobilumui, nes čia yra didelis skirtumas. Kalbant apie e, pacientų saugumą, neturime skaičių. Niekas nežino šiandien to ir kadangi mes uh, visų pirma, net nežinome, kiek yra medikų Europoje. E, kai žiūrime Jame skaičius, e, ar tuos skaičius, kuriuos gavome iš visų kompetitingų institucijų, kurios e, kiekviena savo šalyje turi profesijų sąrašus. Situacija labai skirtinga kartu su Ašprokard mes e, komanda susitikome su e MS ir dirbame kartu, bandėme išsiaiškinti, kokiu pagrindu tie skaičiai e, parengti. Vieni sako pagal praktikuojančius specialistus, kitur pagal tuos, kas įgyjo išsilavinimą iš, iš universitetų, kitur pagal pacientų metų skaičius, pagal sektoriaus bendrai vertinimą. Taigi, iš tikrųjų labai sudėtinga tuos skaičius sulyginti. Ir šiandien situacija būtent yra tokia, kad nėra visiškai aišku dėl tų skaičių, kaip jūs irgi tą sakėte. Ir Ką tik kalbėjau apie Europos kompetitingų institucijų struktūrą, kurią mes norime suformuoti. Tai buvo aš prakart e, darbo grupės e, naujausias sprendimas, paskutinės tokios išvados dėl to, kaip reikėtų tą struktūrą formuoti. Ir įvertinami situaciją mes nustatėme, kad Europoje yra aš 890 kompeteningų institucijų užsimančių tomis penkiomis reglamentuojamomis profesijomis. Pavyzdžiui, Estijoje yra viena agentūra, prižiūrinti visas penkias profesijas. Prancūzijoje turime penkias kompetingas institucijas, kiekvienoje profesijoje po atskirą. Italija. Na, aišku, Italijoje visiškai kitokia situacija, mes daug dirbame su italais. Uh, Jie turi Europos sveikatos kortelę medikams, tarp kitko. Italijoje yra po kompetitinga institucija kiekvienai profesijai ir dar kiekvienam regionui. Taigi virš šimto institucijų, tai įsivaizduokime, koks didžiulis turi būti atliktas koordinavimo darbas, turint omenyje tą projektą, kaip jis, kaip jis būtų gyvendinamas. Uh, Mm, ir manau, kad tikrai labai svarbus darbas tarp jūsų parlamentarų ir kompetitingų institucijų ir asociacijų. E, ir noriu pabrėžti, kad mes nesame šiaip asociacija, mes esame o, um, m, mm, profesinė. Pro, pro, Profesinė sąjunga ir iš tikrųjų tai e, asociacija su tam tikrais deontologiniais skirtumais ir taip toliau. Ačiū. Sako pirmininkė, dabar suteiksiu žodį mūsų kitam ekspertui, pono Hasel. Um, Ačiū pirmininkė. Na, atsakydamas į visus klausimus, nežinau, ar galiu atsakyti 27 valstybių narių kompetitingų institucijų poziciją, taigi aš tiesiog atstovausiu NMC. Dėl tų duomenų aš esu įstikinęs, kad medikų taryba turi pakankamai duomenų. Pagal turimus duomenis uh, E, tie gydytojai, kurie įgyjo išsilavinimą ne Junktinė karalystėje, susiduria su dvigubai didesnė tikimybė, kad e, jie turės įrodyti savo tinkamumą profesijai. Dėl studijos rezultatų man tai atrodo tikrai be galo įdomu. Visiškai neseniai buvo parengti nauji standartai dėl medicinos seserų rengimo. Mes vis dažniau kalbame apie mokymų rezultatus. Na, o dėl internetinio mokymo skirto akušeriams, čia buvo labai įdomi mintis. Mes Junktinėje karalystėje turime tik atvirą universitetą, kuris teikia tokį mokymą internetu. Na, kalbant apie teorinę pusę, tai gal tai ir neblogai, tačiau vis dėlto nepamirškime, kad akušerės turėtų atlikti praktiką ir klinikose to negalima pakeisti internetu. E, internetinio mokymo galimybės galima išnaudoti labai įvairiai. Ar tai trukdo darbo jėgos judėjimui? Aš manau, kad direktyva padidino mobilumą ES jungtinės karalystės medicinos seseris ir akušerės dirba ir su profesionalėmis iš kitų šalių. Kiekvienais metais apie 70 tūkstančių darbuotojų iš kitų šalių atvyksta dirbti šioje srityje. Mes esame įsipareigoję susitikinėti, bendradarbiauti. Aš tikrai tikiuosi e, nuolat vykstančio dialogo tarp 27 kompetitingų institucijų. Reikėtų keistis informaciją, glaudžiau bendradarbiauti ir tikiuosi, kad pavyks rasti bendrus standartus, bendrą pošiūrį. Dabar dėl profesionalų kortelių. Na, Junktinėje karalystėje buvo daug diskusijų, kur buvo pasisakyta už tokias korteles, tačiau mes susidūrėme su logistinėmis problemomis. Be abejo, mes iš esmės tokiai korteliai neprieštaraujame mes esame užregistravę 6500 šimtus asmenų. Jie dirba e, įvairiose e, labai nutolusiose teritorijose, pavyzdžiui, salose ar Gibra altare ar karinėje srityje. Na ir dėl to, e, norint užduoti tokią profesinę kortelę, mes susidurtumėm su logistiniais iššūkiais. Vis dėlto tai nereiškia, kad mes prieštaravome pačiai tokiai idėjai, galbūt šią idėją būtų galima konstruktyviai įgyvendinti, dėl to mes esame suinteresuoti tolimesnių šios minties svarstymu. Pirmininkė, man atrodo, kad atsakiau visus klausimus, jeigu kažką tai praleidau, man priminkite, aš bandysiu atsakyti. Ačiū. Turime dar penkias minutės iki pono Barnie pasirodymo. Ar turite kokių nors e, papildomų klausimų, kurių jums kilo? Aš pati turiu vieną, jeigu niekas daugiau nenori kalbėti turiu klausimų ekspertams. Mes daug kalbėjome apie kalbų žinojimą, apie universitetinį išsilavinimą, apie tai, kad e, specialistai išvykstantis dirbti svetur turi žinoti tos valstybės kalbą. Ir kad tai aktualu, kalbant apie pacientų saugumą, ir kad tai susijęs su teisiniais aspektais. Gydytojams, chirurgams, anesteziologams juk svarbu bendrauti su pacientu. Uh, Ir aš šiek tiek jau žinau apie tą profesionalo kortelę. Noriu paklausti, užduoti klausimą apie kalbų mokymą. Ar bus tai privaloma, ar bus kažkokie saistomi, saistantys reikalavimai keliami asmenims, kurie nori persikelti dirbti į kitą valstybę? Ačiū. Ką Jūs manote? kuris norėtumėte atsakyti. Je, au, au, niveau de, au niveau de la forme, au niveau de, de l'utilisation de, de la. Kalbant apie priimančios valstybės kalbų, kalbos žinojimą, tai kelia konkretai susijęs su konkrečiamis problemomis. Ir iš esmės rekomenduojama sistemingai. Nėra tokių reikalavimų ir mus tai tikrai neramina. Mes norime, kad ši situacija keistusi. Nežinau, ar, ką, ką, ar galime patikalbėti, bet yra tam, tikras, tam tikra atranka tvarka priimant specialistus. Specialistas atvykstantis iš šios valstybės, jeigu jis puikiai moka kalbą, jeigu kalbame apie belgą persikelinti į Prancūziją, tai mes tikimės, kad belgas moka prancūzų kalbą. Tačiau, kai kyla abejonių, pavyzdžiui, jeigu specialistas nori persikelti į Prancūziją iš, iš, toli, iš tolimesnės valstybės, mes jam skambiname. E, tiesiog ir, na, klausėme apie jo, tiesiog klausinėjame jo aktualios informacijos ir na, bandome išsiaiškinti, ar tas asmo moka kalbą. Na, taigi iš esmės e, tai nėra, sistema nėra gera ir ta, būtent tuo aspektu pacientų saugumas neužtikrinas, bet aš tikiuosi, kad padėtis keisis. Um, Ačiū, kaip jau sakiau pristatymo metu, daugelis kompetitingų institucijų uh, um, sprendžia tos kalbos klausimus. Baronienė pateikė pavyzdžių dėl kompetitingos institucijos vaidmens, bet jis dar nėra visiškai aiškus. Aš norėčiau pasakyti štai, ką reikėtų daryti skirtumą tarp uh, tinkamumo registracija ir tinkamumo įdarbinimui nebūtinai tai yra vienas ir tas pats. Vis dėlto yra akivaizdu, kad jeigu asmeniui trūksta lingvistinių įgūdžių, tai e, pasitaiko gana dažnai, tarkim, sakyčiau, kad 50 procentų medicinos seserų neturi pakankamai įgūdžių lingvistinėje srityje. Dėl to kyla bedų ir dėl komunikacijos įgūdžių. Mes niekada neturėtumėm e, nuvertinti, kaip svarbu, kad visi sveikatos priežiūros specialistai turėtų pakankamai komunikacijos įgūdžių, nepriklausomai nuo to, kur jie įgyjo savo išsilavinimą. Ačiū. Merci pour vos témoignages. Est-ce que vous voulez... Ačiū visiems už pasisakymus, ponia, ar jūs norėtumėte ką nors dar pridurti? Non. Bon. Ne? Du demandes de parole. E, dar du prašymai sutikti žodį, ponas Lechneris ir ponas Žyvan. Ačiū. Norėčiau pateikti trumpą pastabėlę. Yra nemažai tokių atvejų, kai, tarkim, jungtinės karalystės pilietis praleidžia didžią laiko dalį Ispanijoje. tai negi tuomet e, jungt, gydytojas iš Junktinės karalystės turėtų perskelti į Ispaniją, kad e, pacientas galėtų susišnekėti su sveikatos priežiūros specialistu. Visą laiką reikia atsižvelgti ir į rinkos poreikius. Aš, pavyzdžiui, e, neįčiau pas tokį gydytoją, kuris nekalba mano kalba. Man įdomu, ar yra kažkoks tai sisteminis požiūris į tokius atvejus. Aš dažnai lankausi Ispanijoje ir man įdomu, kaip, pavyzdžiui, ten jaučiasi ir kaip ten sekasi Britams, kurie gyvena Ispanijoje. Sur, sur la langue, on voit avec la, la remarque de M. Lechner. Dėl kalbų žinios, e, eh, atsikdamas ponui Lechneriui, noriu pasakyti, kad viskas yra daug sudėtingiau nei atrodo. Yra profe, tokių profesijų, kurias, e, kuriuos nereikalauja gero kalbos žinojimo. Pavyzdžiui, jeigu reikia parengti kažkokią techninę ataskaitą apie žinias išsilavinimą, juk daugeliu atveju užtenka e, žinoti anglų kalbą, kuri yra dažnai susikalbėjimo kalba. Tačiau jį kartais būtina žinoti kalbą tos valstybės, kurioje gyveni, pavyzdžiui, pažiūrėjant farmacininkų ir aš visiškai sutinku su jumis. Manau, jog tai galimybė, ne, kalbos žinių patikrinimo aspektas kelia problemų. Juk teisiškai nėra įmanoma e, patikrinti kalbos žinias, taip pat ne, neįmanoma dėl tos aps, skustis, jeigu as, asmens netenkina jo žinių įvertinimas. Taigi, bendrai manau, kad būtina kalbą žinoti puikiai. Kalba apie asmenis, kurie nori persikelti dirbti svetur. Kad galėtų, pažiūrėjau, turi taip žinoti kalbą, kad galėtų skustis dėl e, to, jeigu kalbos įvertinimas jo netenkintų. Kartais e, susidurime su absurdiškomis situacijomis, taikomos neegzistuojančios taisyklės, tačiau asmuo, e, nežinodamas, kad tokios taisyklės neegzistuoja, negali apsiginti. Ačiū, kadangi komisijos nario Barnie dar nėra. Dar su, e, sulaukiau prašymo pasisakyti iš pono Andros Paler. E, Vengrijos nacionalinės asamblės, kuriuo pasisakymu ir baigsime šią, šį debatų raundą. Prašau. Labai ačiū už suteiktą žodį. Aš norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Vyko tikrai labai įdomi diskusija ir aš tikiuosi, kad diskusija bus tęsiama ir Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu. Norėčiau pateikti du klausimus. Visų pirma, Jeigu įmanoma, aš manau, kad mes turėtumėm šią direktyvą peržiūrėti taip, kad nebūtų sukurtos kažkokios naujos institucijos ar tarnybos. Diplomą išduoda vienos institucijos, mes turime ir bendradarbiavimo institucijų, kurios gali nustatyti, ar diplomas yra padirbtas ar tikras. dar viena pastaba. Jeigu e, asmuo įgyjo išsilavinimą kažkur kitur, tai reikėtų vertinti jo kalbos žinias, kalbinės kompetencijas, galbūt jam reikia papildomai pasimokyti kalbos, reikėtų vertinti, kokio kalbos kurso lygio jam reikėtų. Uh, Galbūt reikėtų parengti vieningai taikomus kriterijus šioje srityje. Ačiū. Tout à fait. Bonne, très bonne remarque. Alors maintenant, Monsieur Repo, qui va nous poser sans doute sa question. Panas Repo, dabar galėtumėt um, ar klausimą užduoti, ar um, išvadas padaryti? Puhun harvinaista kieltä. Se on suomea. Kiitoksia. Ačiū, aš vartoju labai retą kalbą, suomių kalbą. Ir visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už be galo įdomius komentarus. Ypač e, man buvo įdomus mano kolegos gydytojo komentarai. Turiu pasakyti, kad tas kalbų klausimas turėtų, yra proporcingas. Pateiksiu Suomijos pavyzdį paaiškėjo, kad Suomijoje apsimetelis dviejus metus vykdė uh, veiklą kaip gydytojas, nors neturėjo jokio išsilavinimo. Kodėl taip atsitiko? Ogi todėl, kad uh, šis asmuo turėjo labai gerus komunikacijos įgūdžius, jis puikiai bendravo ir su gydytojais, ir pacientais. Uh, Taigi visą laiką reikia laikytis ir proporcingumo principo. Kalbos klausimas yra labai svarbus klausimas, bet jis gali būti šiek tiek lastingas. Ačiū. Mon collègue rajoute des problèmes là où nous n'en trouvions plus. Ma, merci. Kolegos pridurė dar naujų problemų ten, kur mes jau nieko nerandame. Ir dabar mes jau galime pasveikinti komisarą Mišel Barnie. Mes labai džiaugiamės galimybę e, pasveikinti į čia vidaus rinkos komitete. Jis trumpai buvo mūsų kolega, tai yra labai pozityvus dalykas, kadangi jis puikiai žino parlamento darbą, puikiai žino institucijų darbą. Jis yra vienas iš tų retų komisarų, kuris turi labai aiškę europinę viziją. Tai tikrai labai retas dalykas bendrai politikoje, taip pat ir tarp mūsų. Ne, ne, būkim sąžiningi, pripažinkime tai, kad mm, nedaug kas e, turi ryškę europinę viziją ir tikrai apie tai galvoja visus penkerius metus. Taigi noriu pasveikinti Jūs ir Jūsų tarnybas, nes praeitą penktadienį Jūs parengėte ataskaitą dėl profesinių kvalifikacijų direktyvos įgyvendinimo. Uh, Jūs išanalizavote 70 ataskaitų, tikrai jūsų tarnybos įdėjo milžinišką darbą vidaus rinkos komiteto ir nacionalinių parlamentų vardu. Norėčiau padėkoti Jums nuoširdžiai už šį atliktą milžinišką darbą. Tikrai labai mm, svarbus. Tai buvo darbas ir Mm, ekožurnal... E, e, e, leidinėje jau truputėlį pasirodė informacijos apie tai, ką jūs rytoj bendros rinkos akte, akto dokumente pristatinėsite. Taigi, iš tikrųjų, tai labai svarbus dalykai ir suteiksiu jums iš karto žodį. Yra labai daug likusių neatsakytų klausimų, tačiau žengėme gerų kelių, kadangi turime aiškę politinę valią ir Lisabono suteiktas galimybės Europos institucijoms veikti geriau, efektyviau ir palaikyti, aišku, glaudesnius ryšius su 27 valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Ir dabar suteiksiu Jums žodį pusvalandžiui, prašom. Euh, merci, euh, madame euh, prezidente Verniu, de, de vos propos. Ačiū, gerbiama pirmininkė ponė Verniu, už Jūsų žodžius. Iš tikrųjų, kai eina kalba apie europinę viziją, Reikia turėti omenyje, kad mes galbūt net, net tose pačiose vietose dirbame, gal mūsų patirtis netokia pati, tačiau aš šiandien mm, turiu galimybę dirbti Baroso komisijoje ir iš tikrųjų mes e, remiamės europinę viziją, atlikdami savo darbą. Taip pat, pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, turėjau labai džiaugiuosi vėl sugrįžti į šią instituciją, į Europos parlamentą ir atsiprašau, jeigu turėsiu anksčiau galbūt išeiti, kadangi, kaip jūs ir sakėte, kartu su 12 kolegų mes atlikome tikrai labai originalų darbą e, dėl bendros rinkos akto. Būtent pažvelgėme per piliečių akis, per smulkaus vidutinio verslo prizmę, per aktyvaus vartotojo akis įvertiname dabartinę ekonominę situaciją. Ir aišku, reikia ieškoti augimo ten, kur jo yra toje didžiulėje europinėje rinkoje, kur turime 500 milijonų vartotojų, turime tikrai įvairių augimo galimybių, aišku, jeigu rinka veiktų geriau nei šiandien. Taigi mes eisime to augimo ieškoti. Aišku, ne prieš piliečius, ne be piliečių, ne be įmonių, ne be smulkaus ir vidutinio verslo, bet aišku, su įmonėmis, su darbuotojais, su piliečiais. Todėl labai sveikinu Mm, greta Europos parlamento narių. Sveip, labai sveikinu ir nacionalinių parlamento atstovus. Tikrai aš, kaip jūs pirmininkė ir sakėte, 20 metų dirbau, turiu tokio darbo patirties ir man labai svarbu pabrėžti, jog yra nuolat būtent tie ryšiai palaikomi čia Briuselė ir Strasbūrė tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Tai yra itin svarbu, kai eina kalba apie Mm, bendros rinkos e, perteikimą, pranašumų perteikimą piliečiams ir rytoj būtent per mm, bendros rinkos aktų įvertinimą ir prieš ataskaitą turėsime galimybę mūsų e, atitinkamame forume mm, aptarti vidaus rinkos klausimus, bus ir daugiau tokių galimybių. Pirmininkė tikrai e, labai atidžiai stebiu jūsų suformuotos um, pastebi, pamastymų grupės darbą. Iš tikrųjų, šios darbo grupės darbas yra labai svarbus ir aš uh, labai atvirai ir tiesiai kalbėsiu apie mums rūpimus klausimus toje didžiulėje e, bendroje rinkoje. Čia yra trys e, galbūt svarbiausi pagrindiniai elementai. Visų, visų pirma, ką mes darysime dėl šios direktyvos. Toliau antra, kokia yra dabartinė situacija. Ir trečia, ką turime padaryti, kad žengtumėm toliau į priekį, kad pato, pa, pagerintumėm situaciją. Taigi visų pirma, kokie yra pasiekti rezultatai. Praeitų metų gruožio mėnesį jūs man uždavėte žodinį klausimą. Daug parlamentarų mm, išreiškė nepasitenkinimą. Tuomet tos srities situacija, nors aš tuomet jau buvau mm, paskirtas komisarų, dar nebuvau patvirtintas. Uh, atsakingų už šią sritį, e, tačiau daug parlamentarų tuomet išsakė savo nepasitenkinimą dėl to, kaip yra perkeliama ši direktyva ir iš tikrųjų dabar mm, daugeliu klausimų galiu pritarti jūsų pozicijai, kai kur aišku situacija jau ir pagerėjo, aš galiu pabrėžti, kad direktyvos perkelimas dabar jau yra užbaigtas visose 27 valstybėse narėse Kita vertus, man visuomet buvo sunku suprasti, kodėl prireikė tiek laiko šiai direktyvai perkelti nacionalinę teisę. Trejų metų, 2005 metais direktyva buvo patvirtinta, buvo konsoliduotas ankstesnis tekstas. Taigi iš tikrųjų galim tik stebėtis, kad šitiek laiko prireikė direktyvos perkelimui, kai um, didžioji dalis teisinių nuostatų jau buvo, jau buvo įtvirtintos ankstesniuose tekstuose. Galbūt valstybės narės galvoja, kad tai nėra prioritetas joms. Man atrodo, kad tai yra prioritetas. Noriu priminti, kad yra 4600 reglamentuojamų profesijų, ES 4600 reglamentuojamų profesijų. Galbūt dėl tos priežasties kad yra tiek daug reglamentuojamų profesijų, tiek turime šiandien daug atstovų salėje. Aš labai sveikinu, tai kad, nes iš tikrųjų perkelimo procesas buvo labai sudėtingas. Nuo um, medikų iki architektų, uh, iki slidinėjimo instruktorių ir taip toliau. Iš tikrųjų, tas skaičius, 4600, yra milžiniškas, kai eina kalba apie mūsų piliečių kasdienį gyvenimą. Tai yra įvairių profesijų atstovai ir jų paslaugų gavėjai. Taigi, perkelimo situacija. Aš jau kalbėjau apie įvertinimo darbą, kuris dabar atliekamas dėl šios direktyvos. Tai yra procesas, kuriame yra daug veikiančių subjektų. Uh, Mūsų direktyvos e, įvertinimo darbas prasidėjo kovo mėnesį, paskatino didžiulį susidomėjimą taip pat ir valstybėse narėse, kurios e, aktyviai dalyvavo įvertinimo procese. Daug kas iš jūsų, ponės ir ponai, atkreipėte mūsų dėmesį į e, problemas susijusias su šios direktyvos tekstu ir įgyvendinimu. 20 septyni žodiniai, rašytiniai klausimai iš įvairių valstybių narių. Kaip žinote, kasdien lankausi sostinėse, buvau Austrijoje, Slovakijoje, Portugalijoje ir, ir, ir taip toliau atlieku tą darbą, kurį jums pažadėjau atlikti per e, paskirimą į komisarus klausimus jums. Tai yra, stengiuosi susitikti su nacionaliniais regioniniais atstovais, kurie užsijima, pavyzdžiui, paslaugų direktyvos, vidaus rinkos direktyvos ar kvalifikacijų direktyvos perkelimu. Ir kaip ir Nadina sakiau, aš visuomet stengiuosi susitikti su nacionaliniu parlamentu atstovais. ir stengiuosi atsakyti ir į nacionalinių parlamentarų klausimus, kaip ir Europos parlamento narių klausimus. Imko komitetas niekarta rengė klausimus, svarstė, diskutavo profi, kvalifikacijų pripažinimo e, klausimą džiaugiuosi, kad ponas Forty, ponas Azel ir kitų profesijų atstovai turėjo galimybę pristatyti savo pozicijas. Aš labai sveikinu įvairių profesijų atstovus, kad tikrai jie labai aktyviai dalyvauja šiame įvertinimo darbe. Labai svarbu, aišku, pabrėžti, kad direktyvos veikimo įvertinimas yra labai svarbi priemonė Europos komisijai spalio 21 dieną mūsų ataskaitos rezultatai yra pristatyti viešai. Labai svarbu mums buvo išgirsti profesinių asociacijų, mm, organizacijų poziciją, piliečių poziciją dėl direktyvos veikimo. Mes galvojame, kad būtent pirmasis etapas tai labai plačios konsultacijos su visuomenė ir ketiname tą etapą užbaigti iki metų pabaigos. Aš Mm, jau su jumis galėčiau iš karto aptarti keletą a, būdų a, patobulinti direktyvos veikimą. Tai būtų trys pagrindiniai keliai. Kiek galima didesnis supaprastymas, e, taip pat akį derinimas dėl kvalifikacijų ir iniciatyvus požiūris iš valstybių narių. Taigi, visų pirma, kiek įmanoma platesnis supaprasnimas. Valstybių narių taikomos procedūros labai dažnai yra ilgos, na, galėčiau pasakyti, biurokratiškos, nelabai skaidrios. Ir apie 20 procentų atveju, pavyzdžiui, sprendžiama per solvit sistemą. Pavyzdžiui, Varšuvoje veikia puikia komanda, kitose sostinėse taip pat. 20 procentų solbit sprendžiamų atvejų yra būtent susiję su labai biurokratišku, sudėtingu direktyvos e, taikymu dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Tad, manau, Reikia galvoti apie e, nuostatų supapratinimą, ypač dėl laikino mobilumo. 2005 metais e, tikrai buvo ambicingas tikslas e, galvoti apie laikiną paslaugų teikimą, įtraukti į direktyvą ir čia iš suinteresuotų um, profesijų atstovų buvo prašoma pateikti iš ankstinę deklaraciją. Uh, valstybės narės mm, nelabai noriai priėmė tos pakeitimus. Čia buvo jaučiama tarsi tai būtų kažkokie tai suvaržymai primesti. Ir iš tikrųjų tokio tipo supaprasnimas, kuris buvo numatytas, tarsi prarado savo vidinę prasme buvo galvojama visą tai daryti elektroninėmis priemonėmis, tačiau šiandien daugelis institucijų reikalauja popierinių sertifikatų, atitikties sertifikatų, dokumentų originalų ir todėl neįmanoma dirbti pagal, mm, iš tikrųjų, elektroninės priemonės, e, kaip kaip panel Krus ketino užtikrinti elektroninį parašą, elektroninės paslaugas piliečiams. Uh, būtent pagal bendros rinkos aktą būtų buvę galima tikrai daug geriau e, teikti paslaugas piliečiams pasinaudojant elektroninėmis priemonėmis. Antras e, galima progreso aspektas būtų e, teisinas dėl kvalifikacijų, dėl, tai yra automatinio pripažinimo sistema, kuri taikoma kai kurioms profesijoms, aš čia galvočiau apie architektus, medikus, uh, Mm, buvo tikrai sėkmės atvejais, aš sakyčiau. Ir čia ne vien tik tai m, mm, profesijų atstovai paremė šį procesą, nes, aišku, jie yra suinteresuoti to automatiniu pražinimu, bet taip pat ir kompetitingos institucijos labai palaikė m, mm, tuos procesus, būtent. M, tai, kas buvo įgyta šešių e, valstybių ES, turi, turi galioti ir 27 valstybių narių Europoje. Aišku, daug laiko praėjo jau nuo tos sistemos įdėgymo ir be abejo reiktų aktualizuoti dabar tas minimalias sąlygas taikomas pirminiam apmokymui. Labai dažnai tos minimalios sąlygos buvo patvirtintos prieš daugelį dešimtmečių. Taigi jas reikia dabar aktualizuoti, kad būtų galima išlaikyti tą automatinę pripažinimo principą. Kvalifikacijų pripažinimas kai kur e, reglamentuojamose profesijose nėra automatiškas, bet paremtas yra um, kvalifikacijos pripažinimu kiekvienu atveju konkrečiai atskirai. Ir Aišku, nelengva yra palyginti kvalifikaciją girtą e, skirtingose valstybėse narėse dėl to, kad švietimo sistemos labai skiriasi. Um, čia aš, aišku, labai galvočiau apie Bolonės procesą universitetams. Mes pradėjome labai svarbę studiją tam, kad galėtumėm išanalizuoti, kaip šios ryties reforma galėtų palengvinti kvalifikacijų pripažinimo procesą. Trečias aspektas tai, ką aš vadinu iniciatyviu dalyvavimu, proaktyvių dalyvavimu. Čia pirmininkė Europos parlamento vaidmuo labai svarbus. Čia jūs mm, tai, tai žinote tos atvejus, pavyzdžiui, dėl nelegalaus medikų e, veikimo, pavyzdžiui, kuomet e, gydytojas, kuriam uždrausta užsiimti e, medicininę gydimo veiklą, tarkim, Ispanijoje, paskui sakykime, kažkur kitoje valstybėje teikia paslaugas. Čia tikrai daug apie tuos dalykus prirašyta, daug skaitome apie tai ir čia reikalingas labai e, bendradarbiavimas tarp valstybių narių, tačiau jis turi būti proaktyvus, imantis iniciatyvos užtikrinant perspėjimo, iš ankstinio perspėjimo sistemos veikimą, kaip kad pavyzdžiui tokios sistemos veikia pagal kitokias direktyvas. Aš čia labai taip um, telegrafiškai, aišku, kalbu apie tai, tačiau um, manau, kad tas įvertinimas, apie kurį mes kalbėjome ir kuris leis uh, mums modernizuoti direktyvą, norėčiau 2011 metų rūdienį pasiūlyti žalę knygą, o 2012 metais jau pasiūlyti ir teisės akto pasiūlymą šioje srityje. Mes stengsimės išspręsti tas problemas, kurios bus išryškintos įvertinimo metu. Ir čia, šioje srityje, aišku, kaip ir kitose, tas darbas bus ne kažkoks dirbtinis, o jis bus tikrai atliekamas iš giliai, iš esmės. Stengsime įtraukti Europos parlamentą, nacionalinius parlamentus, prof, atitinkamų profesijų atstovus, piliečius. Noriu pasakyti, kad e, šiuo klausimu tikrai tos konsultacijos viešos ir taip pat dar daugiau, ką mes ketiname nuveikti nuo ryto su bendros rinkos aktų. Kreipimės į kiekvieną e, nacionalinių parlamento atstovą, bus um, viskas verčiama 23 ES valstybinės kalbas, kad būtų galima lengviau bendrauti, susišnekėti, kad būtų galima išklausyti, būtent um, įvertinti tai, kas bus išsakyta viešose diskusijose būtent ką norės išsakyti parlamentarai, piliečiai, profesinės organizacijos. Dabar tikrai galvojant apie pacientų ir vartotojų lūkesčių, saugumą ir taip toliau, ir tą nerimą, kuris buvo išsakyta šio klausimu, tai tikrai man labai rūpintis dalykai. Nekarta tie klausimai buvo kelti ir čia, Europos parlamente. Štai Junktinėje karalystėje neseniai įvyko diskusijos dėl lingvistinių žinių, kurios yra reikalingos, norint užsimti tam tikromis um, profesijomis ir buvo būtent nustatyta numatyta e, komisijos, kad valstybės narės gali kontroliuoti tokius kriterijus, pavyzdžiui, kaip kalbinės žinias, būtent vadovaujantis e, dabartinė direktyva. Ir dar vienas dalykas dėl šios direktyvos, nepamirškime, kad šią direktyvoje kalbama ne vien tik tai apie medikų profesijas. Yra labai didelis skaičius įvairių kitokių profesijų. Milijonas Europos piliečių užsima viena ar kita reglamentuojama profesija pagal šią direktyvą. Kiekvienais metais apie 30 tūkstančių įvairių sričių specialistų kreipiasi dėl kvalifikacijos pripažinimo ir iš tikrųjų Mm, pripažinimo perspektyvos yra labai svarbios. Mes kol kas nežinome, kiek yra laikinai persikeliančių teikti paslaugas e, vienos ar kitos reglamentuojamos srities specialistų, tačiau mes galvome, kad tie skaičiai yra labai dideli mūsų bendrai rinkai, mūsų ekonomikai. Mes galvojame, kad nuo 16 milijonų kad skaičius gali išaukti iki net 16 milijonų ir aišku, čia reikia galvoti apie E, darbingo asmens, e, darbingo apžiaus asmenys, e, apie šeimai pensiją kitus aspektus. Ir aišku, kad turint omenyje mūsų ekonomikos interesus, būtų labai svarbu pritraukti, jie galima um, daugiau um, atitinkamos ryčių profesionalų, kvalifikuotų darbuotojų, um, kad iš tikrųjų jie atvyktų iš kitų valstybių. Evolution. Taigi manau, kad direktyva neturėtų būti kliūtimi stabdžių kažkokioms tendencijoms ir reiktų atsižvelgti į taip pat susijusius, įvykusius demografinius pokyčius, taip pat reiktų nepamiršti švietimo ir mokymo sistemų pokyčių kiekvienoje valstybėje narėje. Užbaigdamas, uh, noriu pasakyti štai, ką mes kalbame apie labai konkretų projektą, kurį palaikote daugelis jūsų. Tai yra profesinių kortelių sistema. E, mes tai numatyti, tai bus pristatyta rytoj, kuomet bus pristatytas e, vieningos Europos rinkos aktas. Tos kortelės bus numatytos kiekvienos profesijos atstovams ir tai bus tikra reali galimybė uh, suaktyvinti vidaus rinkos veiklą. Tai pas, palengvins judumą Europoje ir tai taip pat suteiks galimybę žmonėms e, užsimti savo profesiją kitoje valstybėje narėje. E, ir taip bus galima apeiti kartais dažnai biurokratinės kliūtis. Žinoma, reiktų vengti E, ne, nenaudingų ar biurokratinių reikalavimų. Ta kortelė turi būti patraukli ir ji taip pat turėtų būti labai naudinga atitinkamoms kompetitingoms institucijoms, nes ta kortelė leis ne, nesunkiai ir labai veiksmingai gauti visą informaciją apie jos turėtoją. Ir tai tikrai palengvintų kontaktus, darbą kokiu nors profesionalu, kokią nors regione ar valstybėje narėje, kur tie žmonės dirbs, nes taip valdžios atstovai galės, kaip jau sakiau, nesunkiai ir greitai gauti visą reikalingą informaciją. Ta kortelių sistema suteiks e, tam tikrą informacinį pagrindą. Taip pat įmy e, sistema yra kitas svarbus dalykas. Ir taip pat bus, taip pat bus užtikrinta mm, tokia sistema, kurioje tik kompetitingi profesionalai galės e, užsimti savo mm, profesijas vietur. Ponios ir ponai, mes kalbėjome apie prof, keturių profesijų atstovus ir tų, tų, profe, tų, tų sričių profesijų e, situacijos tyrimas baigtas ir tiesiog bus e, užbaigti visi te, techniniai, te, techninių klausimų nagrinėjimas. Ir mes pradėsime šios sistemos dėgymą nuo tų profesijų stovų, kurių, kurie jau yra, kurie yra geriausiai pasirengę. E, Tai tiek norėjau pasakyti, prisėdamas mūsų apmąstymus. Ir taip pat norėčiau dar kartą pakartoti kai ką, kad būtų visiškai aišku. Pirma, vertinimų rezultatai yra tokie. E, Išriškėjo būtinybė modernizuoti direktyvą. Antras dalykas, kaip sakau, šiandien aš esu pasiruošęs išklausyti visų, kurie nori prisidėti prie apmąstymų, kaip geriau modernizuoti direktyvą. Trečia, šis modernizavimas e, susijęs su svarbiausių esminių punktų e, reformavimu. Dar vienas dalykas, aš rengiuosi skatinti e, bendras pastangas, bet ieškosime konkrečių sprendimų. Kaip jau sakiau, kitais metais rengiuosi paskelbti žalėją knygą 2011 dėl E, apie, apie to vertinimo poveikį. Tai tiek norėjau pasakyti apie šiuos apmąstymus, bet aš esu tikrai patenkintas, kad e, na, jūs paskirėte šią dieną e, susitikimui su vien, vien, parlamentarų susitikimui su specialistais ir ačiū Jums. Brièvement, monsieur le commissaire, je sais que votre temps est compté. Pone komisijos narė, aš žinau, kad jūs turite nedaug laiko ir norėčiau vidaus e, rinkos komiteto vardu bei visų, kurie atvyko čia, susitikti su mumis aptarti šios klausimus vardu, padėkoti jums už tai, kad skirėte laiko ir atėjote čia, kad pristatėte direktyvos peržiūros etapus. Jūs žinote, kad čia yra susirinkę Europos parlamento atstovai ir nacionalinių parlamentų nariai ir kad mes visi esame vienodai suinteresuoti šios direktyvos peržiūrą ir kad kad ši direktyva yra esminė, gyvybiškai svarbi užtikrinant vidaus rinkos gyvybingumą, jos augimą, tai ypač aktualu visiems piliečiams ir, ir profesionalams. Ir kaip jau sakiau, šio posėdžio pradžioje, reikia nepamiršti, kad mes išgyvename finansinę ir ekonominę krizę ir mes ieškome būdų, kaip e, įlieti gyvybės į vidaus rinką. Ir e, jauniems specialistams, kurie įgyja išsilavinimą užsienyje, svarbu, kad jų kvalifikacijos būtų pripažintos kitojose valstybėse. Taigi diskusijų metu tarp mūsų įvyko tikrai įdomus pasikeitimai nuomonėmis ir prieš išeinant jums norėčiau pristatyti keletą aspektų E, žinoma, judumas yra svarbiausias dalykas, pamatinis dalykas, tačiau tas judumas turi būti susijęs su tam tikromis sąlygomis. Jaunimui, kuri, kuri, kuriam reikia informa, e, kuris nori gyti išsilavinimą, e, profesiją, užsienė, jiems taip pat reikalingas tam, tam tikras teisinis saugumas ir apsauga, juridinis aiškumas. Dar buvo kalbėti apie statistinius duomenys, kai, kurie, kai, kai kuriais atvejais yra labai, labai apytikrai. Mes taip pat aptarėme e, laikinųjų, laikinųjų paslaugų teikimo klausimą ir mes rengėmės toliau gilintis e, savo apmastymuose į šiuos uh, aspektus draugės su nacionaliniu parlamento atstovas. Dar vienas kelias, kuris mums buvo parodytas, pasiūlytas, kalbant apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir supaprastinimą, skaidrumą, kodėlgi nesukūrų, neįkūrus nepriklausomos nešališkos komisijos, kurioje dirbtų e, specialistai, kuri, pavyzdžiui, nagrinėtų tos profesionalų kortelės sistemą. Ir ta tos komisijos nariai turėtų būti pripažinti specialistai ir jų užtikrintų Europos pridėtinė vertė. Mes taip pat kalbėjome apie mokymus, apie išsilavinimo svarbą, kad apie Bolonijos procesą ir jo ribas. Kalbėjome apie uh, internetu siūlomų kursų aktu, aktualumą ir kainą. Taip, ir mes žinome, be abejo, daug kalbėjome apie tą profesinę kortelę ir kad čia viskas keičiasi labai sparčiai ir tikimės, kad kitais metais ji jau egzistuos. Tačiau kokiais kriterijais, kaip užtikrinti duomenų konfidencialumą, tai irgi aktualu, kad tai, ar tai būtų duomenys prieinami vartotojams ar paslaug, ar, ar profesionalams. Uh, ir reiktų išvengti pavyzdžių, kuriuos jūs pateikėte, pavyzdžiui, kad gydytojams kur, kuriam uždrausta versis praktika savo šalyje, randa galimybių dirbti svetur. Taigi visą tai mes aptarėme, man atrodo, kad įvyko tikrai labai įdomios e, įvairialypės diskusijos. Dar kartą noriu padėkoti komisijai, tarybai ir, vis, ir parlamentui Mm, juk mes remiamės, juk mes dirbame, gyventiname Lisabonos sutarties nuės nuostatas ir, ir draugės su jumis visais. O dabar prieš jums išeinant, noriu sutikti jums komisarę žodį, kad ir pasakyti, kad tikrai galite pasitikėti mumis, remtis mumis. Ačiū pirmininkė, tikrai m, mm, daug jau kalbėjau. Uh, Ir čia daug klausimų patraukiančių jūsų dėmesį. Aš labai tikiu mobilumu, aišku, laikantis atitinkamų taisyklių, atitinkamų atsargumo priemonių, kaip jūs ir sakėte. Mm, manau, ponės ir ponai, kad mm, konkurencingumo iššūkis yra labai svarbus ir mm, jis paliečia ne vien tik tai įmonės. Aš manau, kad mes turėtumėm kalbėti apie kolektyvą kolektyvinė konkurencija, netgi asmeninė konkurencija. Europos Sąjunga greta kiekvienos e, valstybės, regiono ar savivaldybės padeda kiekvienam piliečiui būti konkurencingam. Nes turime atitinkamas priemonės, tai yra pavyzdžiui e, kvalifikacijų pripažinimą ir manau, kad direktyva tikrai gali labai prisidėti prie tokių praturtinančių mainų tinkamai pagrystų e, reguliuojamų būdų. Taigi, turint omenyje tą didžiulį iššūkį, tai yra ta bendrąją rinką, žmonės sako, na, ataskaita yra svarbus dalykas, tačiau aš kaip ir jūs esu politikas. Taigi, man kylantis klausimas yra būtent tas, kurį užduoda žmonės, mažos įmonės, stambios įmonės, piliečiai ką man duoda Europa, ką man duoda vidaus rinka. Aš norėčiau, kad į tokius klausimus žmonės galėtų atsakyti. Taip, iš tikrųjų, man tai e, davė daug ko. Rinkos atvėrimas, darbas, galimybė lengviau e, rinktis vartojimo požiūrį ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad su bendros rinkos aktu tikrai bus galima pradėti tolesnės diskusijas, kaip uh, Europos uh, ekonomika galėtų geriau veikti būtent tuo pagrindu. Aš manau, kad tikrai jeigu mm, Europos ekonomika geriau veiks, tai ir viskas geriau veiks, ir visos iniciatyvos um, vietos, regioninės, nacionalinės, europinės ir 2020 e, metų strategija tikrai bus įgyvendinta. Ir aš paminėčiau vieną pavyzdį, kolega Gankvin, kuris tikrai didžiulį dėmesį skiria mokslo tyrimams, galvoja apie būtent 2020 metų strategiją, kur prioritetas būtų būtent mokslo tyrimai technologijų plėtra, mokslas, būtent čia ir apie Europos patentą galime galvoti. Tikrai labai daug dėmesio skiriu šiems klausimams. Tai yra um, mano portfelio um, irgi klausimas. Pavyzdžiui, tai, kad um, Europoje um, mažos įmonės įkūrimas kainuoja 20 kartų brangiau nei JAV, pavyzdžiui. Uh, Ir jeigu vidaus rinka, pažiūrėjau, geriau veiktų dėl to, kad būtų europinis patentas, tai tada visos ekonomikos šakos, visos, visi ūkio subjektai galėtų geriau veikti. Dėkoju, ponios ir ponai, už jūsų dėmesį įvairioms rytims, už tai, kad jūs taip aktyviai dalyvaujasite mm, tose didžiulėse viešose diskusijose dėl bendros rinkos akto. Pasakykit mums, ar tų diskusijų pakanka, ar reikia dar kažko, ar turite kokių dar naujų idėjų, kaip galėtų vidaus rinka veikti geriau, kad mūsų smulkus rinkinis verslas ir įmonės ir piliečiai galėtų e, geriau gyventi. Ačiū komisarė. Manau, kad mūsų vizija tokia pati. Nes jeigu vieną dieną, neužilgo tikiuosi, mūsų visų dėka, taip pat ir per tuos dialogus, kuriuos vedame už Europos institucijų ribų, vidaus rinka e, taptų Europos e, tapatybės, pilietybės e, išaiška, tai būtų iš tikrųjų at, mūsų atsakas į pagrindinius iššūkis. Aišku, tam reikės daug darbo, tačiau aš manau, kad iš tikrųjų ta. Tai, vidaus rinka gali prisidėti prie Europos projekto kūrimo, tai yra labai svarbus mūsų pilietybės, ele, europinės tapatybės elementas. Ačiū komisarė, ačiū Jums visiems, ypač dėkoju tiem, kurie atvykote iš tolimų kampelių, kad galėtumėt padiskutuoti su mumis šiais svarbiais klausimais. Noriu labai padėkoti ekspertams, kurie daug mėnesių, daug metų netgi tikrai dirba šiais klausimais, kurie įtin aktualūs mūsų piliečiams. Taip pat dėkoju ir kolegoms, kurie iki pat e, darbo pabaigos labai dėmesingai klausėsi ir dalyvavo šiame darbe. Aš manau, kad tikrai visi kartu e, dirbdami mes galėsime kartu su komisija, su taryba, su nacionaliniu parlamentu atstovais dirbti vardant mūsų piliečių e, interesų įgyvenimą. Aš manau, kad savo nacionalinėse parlamentuose jūs grįžę galėsite papasakoti, kad būtent nu, Lisabonos sutarties padėdami mes dirbame vardau, vardant šių didžiųjų europinių e, iššūkių įveikimo.